Okay, um, even with a late start, it appears that we're going to have to wait for people. Kolegos, mes turime palaukti kolegų, kol jie pas mus atvyks. Tačiau turime pasistengti viską padaryti laiku. Norėčiau pasveikinti Lietuvos Respublikos finansų ministrą, atvykus į mūsų komitetą, kad pirmininkavimui baigiantis, einant į pabaigą, jis kreiptųsi į mūsų komitetą Mūsų komitetui svarbus yra trilogai ir po posėdžio vyks trilogų susitikimai, kurių metu mes tikimės baigti svarstyti kai kuriuos klausimus. Iš esmės bus galima kalbėti 10 minučių ir tuomet perėsime prie klausimų iš komiteto narių. Ir aš tikiuosi, kad tie klausimai nebus pernelyg ilgi kad spėtume į juos ir atsakyti. Laikysime įprasinės frakcijų tvarkos. Ministrė, žodis Jums. Ačiū. Pone pirmininkė, turiu pasakyti, kad 10 minučių man tikrai bus per mažai. Ir žvelgiant atgal, Turiu pasakyti, kad lieka keletas dienų, žinoma, kalėdos artėja, tačiau dar iki kalėdų, iki kalėdų mes turime intensyvaus darbo keletą dienų ir aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti esminės pažangos kai kuriais labai svarbiais klausimais. Aš norėčiau įvertinti pastarųjų mėnesių profesionalę ir produktyvę partnerystę tarp mūsų, nes be partnerystės tarp parlamento ir tarybos niekas neįmanoma. Ir tiek dėl mūsų abiejų institucijų, dėl parlamento ir tarybos turimų galių labai svarbu keistis mintimis ir kurti bendrą produktą. Aš manau, kad Lietuva, kaip ir minkaujantys šalis, pasiekia geros pažangos kai kuriais klausimais. Ir mes pasikliovėme labai geru pagrindu, kurį buvo sukūręs Europos parlamentas ir mūsų pirmtakai, būtent Airija. Aš tikiuosi, kad mums pavyks perduoti tą gerą pagrindą kitiems kolegoms, kurie perims pirmininkavimą po mūsų. Aš norėčiau staptelti ties keturiais e, dalykais, kurie buvo mūsų pirmininkavimo darbo programoje. Pirmininkavimo pradžioje, Liepos mėnesį aš apie tai kalbėjau. E, pirmoji dalis yra finansinių paslaugų teisėkūros klausimai. Žinoma, bankininkystės sąjunga, bankų sąjunga buvo mūsų darbo tvarkės. Uh, job that we are still coping with. Uh, I think we are coping successfully with that, uh, with that job. Uh, on... Mes sėkmingai dirbame šį darbą. Aš labai džiaugiuosi, kad praėjusią savaime trišalių darybų metu susitarimą dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos Iš tiesų tai yra tvirtas teisinis pagrindas, kuriant bankų sąjungos atskirus elementus. Ir aš tikiuosi, kad jau greitai taryba galės patvirtinti e, šį susitarimą, kurio pasiekė su parlamentu. Tai yra labai svarbu, jeigu mes norime rinkoms pasiūsti aišku signalą. Taip pat tas signalas yra svarbus ir Europos piliečiams, kad esame įsipareigoję bankų sektorių paversti atspariu ir kad rimtai žiūrime į mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą. Tai yra dar vienas svarbus mūsų prioritetas dirbant ties bankų sąjungos dokumentais. Šis principas, kad tie, kurie turėjo naudos iš rizikingų bankų operacijų, taip pat turės padengti ir išlaidas, kai esama problemų. Ir tai yra pagrindinis principas, kuris dabar virto bendrų pertvarkymo mechanizmu, o šis dokumentas rytoj Ekofino posėdėje bus svarstomas. Aš manau, kad bendras pertvarkymo mechanizmas yra esminis dokumentas, mes dėl jo turime sutarti, tai nėra standartinė byla. Dėl to galime spaudoje labai daug įvarių nuomonių perskaityti. Jos ne visą laiką primena įprasnę teisėkuros procedūrą, bet aš manau, kad konkretus rezultatas atneš naudos mums visiems. Ir tai pagrys visas tas kūrybingas nuomonės, kurios, kuriuo esame aplink šį dokumentą. Aš optimistiškai žiūriu į rydienos diskusijas, atsižvelgiant į praėjusią savaitę vykusias dėrybas. Dėrybos buvo produktyvios, praėjusią savaitę mes pasiekėme proveržio valstybės narės kartais laikosi skirtingų nuomonių šiuo klausimu. Bet aš manau, aš tikiuosi, kad mums pavyks išspręsti visus e, kol kas neišspręstus klausimus ir tikiuosi, kad e, Graikija, perėmusi pirmininkavimą, baigs dėrybą su Europos parlamentu, kad e, šis paketas būtų baigtas svarstyti iki politinio ciklo pabaigos. Ir aš dabar žiūriu į Elizą, žinau, kad jūsų laukia sudėtingas darbas, bet mes tikiuosi galėsime jums padėti, nes mes priklausome pirmininkaujančių šalių trejetui - Airija, Lietuva ir Graikija, kaip žinia, sudaro tą trejetą. Ir aš atvirai galiu pasakyti, kad ši byla man asmeniškai yra svarbiausia. Ir aš tikiuosi, kad e, mes pasieksime sėkmės. Kitas bankų sąjungos ramstis yra indėlių garantijų sistema. E, vyksta trišalės dėrybos dėl šio klausimu. Aš manau, kad mes esame pasirengę pasiekti galutinį susitarimą dar Lietuvos pirmininkavimo metu. Perinant prie kitų svarbių finansinių paslaugų klausimų. Žinoma, centrinės vertybinio popierių depozitorimo reglamentas, taip pat finansinių priemonių rinkų e, direktyva ir reglamentas, e, trišalės dėrybos kaip tik vyksta. Aš tikiuosi, kad jūs prisidėsite prie bendro mūsų darbo, baigiant nagrinėti šios klausimus. Kaip ir su Omnibus 2 paketu, kur yra Burkhardt Burkhardt. Aš manau, kad mes puikiai pasidarbavome dėl Omnibus 2 paketo. Mes pasistumėjome į priekį ir tai yra labai svarbus pasiekimas. Nuo 2016 metų sausio pirmos dienos įsigalios mokumo 2 pagrindas ir sistema. Taip pat buvo sutarta ir dėl kito klausimo, kuris įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Taigi ši data taps gan simbolinė. Daugelis dokumentų iki galo įsigalios būtent šią konkrečią dieną. Aš labai džiaugiuosi, kad mes galėjome baigti nagrinėti hipotekos kreditų direktyvą. Dėkoju už balsavimo rezultatus plenarinėje sesijoje. Mums pavyko nuveikti likusi darbą, žinoma, didelę darbo dalį nuveikė anksčiau pirmininkavusios šalis, bet mums pavyko padėti galtinį tašką šios direktyvos klausimų ir tai pasiunčia labai gerą signalą tiek mūsų piliečiams, tiek ir verslo įmonėms. Toliau KIPVPS 5. Tai yra labai svarbus klausimas. Mes tikimės padaryti kiek galima daugiau pažangos, kiek tik įmanoma jos pasiekti. Negaliu pažadėti, kad šį darbą vainikuos sėkmė dar iki kalėdų, bet pasistengsime. Toliau mokėjimo sąskaitų direktyva yra dar viena direktyva, kurią mes baigsime, galbūt net ir penktadienį. Toliau pažanga dėl kovos su pinigų plovimu. Pažanga ne, nėra pakankama, bet vis tik žingsnelis į priekį padarytas. Palauksime, kokį įvertinimą pateiks 2014 metais sausio mėnesį parlamentas. Dėl šio klausimo toliau kita dalis - ekonominis valdymas. Turiu pasakyti, kad Europos semestras buvo vienas mūsų prioritetų ir ekofinas svarsta daugybę klausimų, daugybę iniciatyvų susijusių su šiuo klausimu. Pavyzdžiui, biudžeto planų projektus Eurozonos šalis pateikė pirmą kartą e, buvo svarstomi e, tokie Eurozonos šalių dokumentai. Tų šalių, kurios susiduria su pervišinio deficito procedūra, mes pradėjome svarstyti metinę augimo tyrimo ataskaitą bei įspėjimo mechanizmo ataskaitas. Šis darbas bus tęsiamas ir manau, kad artėjantis Europos semestras bus šiek tiek kitoks nei kad buvo šiais metais. Ir ne tik dėl e, to, kad Lietuva pirmininkavo tarybai, bet dėl to, kad daug žmonių įdėjo labai daug pastangų, uh, ir suvokė, kad semestras gali patobulinti situaciją ir kad valdymas, ekonominis valdymas gali prisidėti prie geresnės padėties. Dėl apmokestinimo pažanga padaryta, pasiūlymas dėl atnaujintos santupo apmokestinimo direktyvos nepasiekė didelės pažangos. Mes nepasiekėme vienbalsiško sutarimo. Yra dar dvi šalis, kurios priešinasi šiam procesui, nepaisant pažangos padarytos dėrybose su trečiosiamis šalimis. Bet kalbant apie automatinį keitimąsi mokestinę informaciją, turiu pasakyti, kad padarėme daug pažangos suvokimo srityje. E, reikia pirmiausia kalbėti apie EBPO standartus, kurie galėtų būti pritaikyti ES lygių ir Europos teisės aktai turėtų būti pritaikyti, kad būtų galima įgyvendinti automatinio keitimosi mokestinė informacija e, sąlygą tarp mokestinių institucijų. Toliau ketvirtoji dalis, nors tai nepriklauso tiesiogiai kon komiteto kompetencijai, aš turiu pasakyti, kad mums pavyko kartu su Europos parlamentu patvirtinti daugiametės finansinės programos pagrindą, mums pavyko patvirtinti Europos biudžetą 2014 metams bei papildomus 2014 metų biudžetus. Kalba eina ne tik apie 325 milijardus eurų, kuriuos bus galima nuo kitų metų sausio pirmos dienos investuoti, bet reikia kalbėti ir apie naujas iniciatyvas. Sąnglaudos politikos reglamento nuostatas, taip pat naujus finansinius instrumentus sujungiančius struktūrinius fondus, taip pat privačių lėšų taikymą Ir viso to tikslas yra skirti lėšas toms valstybėms narėms, kurioms jų tai iš ties reikia. Ir aš kalbu apie mažų ir vidutinio dydžio įmonių iniciatyvą, Europos investicijų bankų iniciatyvą. Šios iniciatyvos buvo labai glaudžiai ir išsamei svarstamos rugsėjo mėnesio kofino posėdžio metu, kur Sharon Bowles buvo puikiai viešne. Dabar perėsiu prie savo gimtosios kalbos ir tęsiu pasisakymą. Gerbiami komiteto nariai, gerbiama pirmininkė, e, ačiū Jums, noriu padėkoti už mūsų konstruktyvų, naudingą, produktyvų ir labai malonų bendradarbiavimą. Ir manau, kad Lietuvos pirmininkavimo prioritetai, o tai patikima, auganti ir atvira Europa, jie buvo įgyvendinti dėl to, kad Europa dėl mūsų bendrų sprendimų tapo patikimesnė. Ekonominis augimas atsigauna, mes dedame tam ateities augimui pamatus. Ir Europa, manau, tapo atviresnė. Lietuvos pirmininkavimas Lietuvai, mano teviniai, buvo labai svarbus išbandymas, bet taip pat ir labai svarbi galimybė. Pasirodyti, įsitikinti, kad mes daug ką galim, svarbiausia, kad mes galime nuveikti darbus visi kartu, visos 28 šalis. Ir už tai aš dėkoju ir šiam komitetui, ir Europos parlamentui, labai labai svarbiai Europos institucijai. Ačiū Jums uždėmesi. Thank you for your attention. Thank you very much. Uh, I was busy. Uh, labai ačiū. Uh, skaičiavau, kiek pavyks jums paketų aptarti ir sutarti dėl jų gautinai ir jūs tikriausiai baigėte svarstyti maždaug 10 ekon bylų. Ir aš manau, kad tai bus tam tikrą prasme rekordas. Nežinau, ar mums pavyks iki galo tą pasiekti, tačiau galtinis rezultatas yra tas, kad pažanga iš ties padaryta kai kuriais ir sudėtingais klausimais, kurie buvo užstrigę gan ilgą laiką. Na, bet kuriuo atveju dabar perėsime prie klausimų Pirmąjį klausimą užduos EPP Žampur e, Gausas. Merci, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Panas ministrė, jūs tikrai nusipelnate pasveikinimų iš mūsų pusės, nes jūsų pirmininkavimo rezultatai yra puikūs. Sharon ką tik priminė, kad jeigu viskas bus gerai, bus užbaigta dešimt bylų, Aš negalvoju, kad kai jūs e, pradėjote pirmininkauti, galvojote, kad pasieksite tokį gerą rezultatą. Aš prisimenu, kai jūs atėjote manęs aplankyti į kabinetą, jūs buvote ir optimistiškai nusiteikęs ir nuogastavote. Ir aš sakiau, kad bus pirmininkavimas geras, o šiandieną faktai tą ir rodo. Taigi sveikinu jūs, darbas tikrai puikus, e, labai sunki tema pirmos svarbos temą ir iš tiesų jūsų pirmininkavimas Europai leido judėti į priekį. Ir jūs galėjote sutelkti visą energiją, ieškodami e, ir rasdami sprendimus, sprendžiant e, e, sudėtingus klausimus, kaip antai Burhardt. Jūs ką tik tais minėjote bankų sąjunga tai yra irgi labai svarbus, svarbi tema ir norėčiau paklausti, ar savo kalba galbūt galėtumėte papasakoti daugiau, kaip jūs įsivaizduojate, kokia bus darybų pabaiga ir kaip galima būtų surasti kokį nors protingesnį teisingą sprendimą. Bet kokiu atveju labai ačiū Jums už viską, ką padarėte pirmininkaudami. Ką? Uh, <laughs> well, <laughs> um, uh, uh, uh, thank you for the very. Ačiū, Žampol, už labai gerą klausimą. Žinoma, labai sudėtinga mano paties kalba papasakoti apie tai, ką reikia padaryti ir kokie kompromisai bus parengti. Aš esu už kompromisus Labai sąžiningai galiu pasakyti, kad bandžiau būti dėrybininku, bandžiau siekti kompromiso tarp skirtingų valstybių. Vyko daugybė dvišalių ir daugia šalių dėrybų, vyko konsultacijos, buvo daug ginčių, kartais net ir susidūrimų, ne taip kaip filmuose, bet tie susidūrimai buvo gan sudėtingi ir apskritai diskusijos nevyko lengvai. Gaudavome pasiūlymų ir jie keisdavosi ne tik kartą per dieną, bet du kartus per vieną valandą. Todėl, Žampolį, aš apgailestauju, bet negalėčiau dabar kalbėti apie detalės. Ir priežastis yra ta, kad dar net dėl visų detalių yra sutarta. Mes tarp ministrų sutarėme, kol nesutarta dėl visko, nesutarta dėl nieko. Tai yra vienas dėrybų principas ir mes to principo laikomės. Aš manau, kad rytoj mes galėsime viską sujungti į vieną. Žinoma, dokumentų bus daug, Mes jums viską esame pasirengę parodyti, galbūt ne dėl visko bus galima dėrėti su Europos parlamentu, bet aš manau, kad parlamentas turės galimybę įvertinti viską, dėl ko mes sutarsime rytoj ir ateityje. Atsiprašau, bet negaliu dabar labai konkrečiai jums atsakyti. Pirmininkė, grįšime dar prie to, jeigu viskas keičiasi per keletą kartų per vieną valandą, tai tikiuosi, kad ir kalbant apie Europos parlamentą padėtis gali pasikeisti. Iš tiesų, būtų smūgis, jeigu nebūtų laikomas demokratinių procedūrų ir būtų pereita prie tarp vyriausybinio požiūrio, kuris išstumia Europos parlamentą. Iš tiesų, Aš manau, kad e, tai būtų labai netinkamas jūsų pirmininkavimo e, pabaigos momentas. O dabar Elisa. Ačiū. Ačiū Šaran už šį įžanginį žodį. Aš taip pat norėjau padėkoti pirmininkaujančiai šaliai. E, buvo nuveiktas labai geras darbas. Aš manau, kad jūs, kaip pirmininkaujanti šalis, pradėjo įgyvendinti ekonominės valdysenos principus, Europos semestras pradėjo veikti. Labai svarbu, kad jums pavyko pasiekti sutarimą dėl struktūrinių fondų ir finansinės perspektyvos. Žinoma, aš apgailestauju dėl makroekonominių sąlygų. Aš manau, kad tai prieštarauja įstatymui ir pagrindinis sažiningumo principas buvo įtrauktas ir taip jūs atlikote puikų darbą dėl finansų rinkų. Aš sutelksiu dėmesį į tuos klausimus, kurie man yra artimiausi. Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva yra labai sudėtingas dokumentas. Ir aš esu jums dėkinga uh, už jūsų darbą, komandos darbą. Nuveiktas darbas buvo puikus. Ir aš norėčiau teigiamai pakomentuoti ir bendrą pertvarkymo mechanizmą. Tai yra vienas sudėtingiausių klausimų ir aš manau, kad jūsų reputacija uh, apspręs būtent šio klausimo sprendimas, nes, kaip jūs ir sakėte, tai yra ne tik pagrindinė byla, bet e, mums reikalingas ir proveržis ir mes turime padaryti viską teisingai. Jeigu viskas kinta kas valandą ar kas porą valandų, jūsų vaidmuo yra sudėtingas, jūs esate tarpininkas, aš tikiuosi, kad jums pasiseks. Mes girdime daug gandų ir tikiuosi, kad tie gandai nepasitvirtins. Geriau, kad nebūtų pasiekta galutinė pozicija, kuri prieštarautų tiems principas, kurios mes saugome. Ir aš čia kalbu konkrečiai apie tai, kokia yra Europos parlamento pozicija. Mes šiandien dėl jos balsuosime. Ir aš tikiuosi, kad e, ta pozicija įkvėps ir tarybą, kad e, būtų tęsiamos e, dėrybinės procedūros. Mes esame įsipareigoję padaryti ats, ats, atsiją tarp valstybių ir bankų ir aš kalbu apie mokesčių mokėtojus ir žlungančius bankus. Mums reikalingas fondas, kurį finansuotų pramonę, taip pat reikalinga kredito priemonė, kuri galėtų būti skubiai pritaikoma, tačiau ta, ta kreditinė priemonė apmokės pati bankų sistema. Indėlius, įnašus turėtų daryti pramonės sektorius, vadovaujantis rizika, mums reikalinga bendra viena sistema, nes mes kalbame apie bendrą priežiūrą, apie bendrą pertvarkymą, bendrą fondą ir mums reikia, mes privalome išvengti politinių dalykų, sprendžiant žlungančio banko likimą. Taigi parlamentui šie klausimai yra svarbus ir yra daug gandų apie dviejų pakopų galimybę, apie pertvarkymo fondą, kuris būtų grįstas ne, ne bendrijos metodu, o tarp vyriausybiniais susitarimais. Taigi, kalbama, kad bus perėta prie tarp vyriausybinio metodo. Galutinis sprendimas mums yra labai svarbus. Šis klausimas mums kelia susirūpinimą. Jūsų darbas pirmininkavimo metu buvo puikus ir aš tikiuosi, kad tiems rezultatams nepakenks šio svarbaus dokumento tvirtinimas. Mes raginame jūs būti sąžiningų tarpininkų, jūs tokiu ir buvote, dėrėdamiesi dėl svarbių dokumentų. Tai yra toks svarbus klausimas, kad mes negalime sauliaisti, kad jis būtų primtas netinkamai. Ačiū, Liza. Jūs pradėjote nuo to, ką aš pamiršau paminėti savo pasisakymę. Taip, aš esu labai dėkingas savo komandos nariams. Mano komanda buvo pasišventusi turinti labai daug patirties, aš net negalėčiau norėti, pageidauti geresnės komandos, aš turiu jiems tikrai nuoširdžiai padėkoti. Nesiklausykime gandų, kalbėkime apie tos principus, kuriuos paminėjote. Aš pasisakau už visus jūsų paminėtus principus. Valstybės ir bankai, jų sąsaja turėtų būti nukirsta ir tai yra vienas svarbiausių klausimų, kuriant bankų sąjungą finansinio sektoriaus suskaidimo sprendimas, susiskaidimo problemos sprendimas yra labai svarbus dalykas. Bankų sąjungos kūrimas yra vienas iš žingsnių, galbūt ne pats pirmiausias žingsnis, galbūt taip staiga tų ribų tarp valstybių narių mes nepanaikinsime. Mums reikalingas pakopinis požiūris, kuris galėtų būti labai produktyvus. Aš labai džiaugiuosi, kad mes pasiekėme sutarimą dėl gelbėjimo privačiamis sąlygomis priemonių ir jos bus taikomos nuo 16 metų. Tai yra labai svarbus žingsnis, kurio mes pasiekėme trišalių dėrybų su Europos parlamentu metu. Toliau tai, kad bankų pertvarkymo priemonės turi finansuoti pramonę. Tai yra dogma, kurios laikosi valstybės narės ir aš galiu pažadėti, kad mes laikysimės to principo. Kitas svarbus klausimas, kurį paminėjote, yra politinė, politinė įtaka, nacionalinių šalių įtaka sprendžiant finansinių rinkų problemas. Mes norėtume, kad bankų sąjungos bylose ir bendro mechanizmo byloje būtų laikomasi atitinkamų principų, o toliau leisis į detalės aš nenorėčiau. Pirmininkė Alde frakcijos vardu Fins. Labai ačiū. Aš norėčiau pritarti kolegoms, kurie sveikino, e, pažinojau visas jūsų komandas ir tikrai labai puikiai suderinta techninė kompetencija ir asmeninės savybės. Dėl to tikrai labai esame patenkinti ir labai giriame. Buvo užduota pora klausimų, aš dar porą užduosiu. Pirmiausia, ar jūsų požiūriu tiksliau kokios perspektyvos yra tų šalių, kurios nepriklauso eurozonai, dalyvauti eurozonoje. dalyvauti bankų sąjungoje. Galbūt yra kažkokia tai grupė, kuri e, susikurtų tarp eurozonos ir ne eurozonos. Tai po, būtų toks pirmas klausimas. Antras klausimas būtų toks. Bankų ir šalių tarpusavio priklausomybė, kalbant apie valstybinės paskolas. Europos centrinis bankas labai palankiomis sąlygomis skolina ir šitie pinigai eina per bankus, e, teikiant valstybinės e, paskolas, obligacijas, bent jau viskas eina teisinga linkme, taip kaip davome. Ar dėl, dėl aktyvų norėčiau pasiklausti, ar čia kaip nors gali uh, Um, uh, okay, uh, of course, uh, uh one of the Kągi, vienas iš bankų sąjungos principų, kaip ir bendro priežiūros mechanizmo atveju, ir mums pavyko sėkmingai baigti uh, šią bylą. Tai nebuvo iki galo mūsų byla, bet turėjau garbės, kad uh, ši byla būtų patvirtinta spalio mėnesį ECOFIN posėdėje. Taip pat buvo pasirašytas abipusis sutarimas su Europos centriniu banku. Uh, Ta pati padarė ir Europos parlamentas dėl keitimosi informacija. Kaip žinia, ne eurozonos šalis gali dalyvauti bendros priežiūros mechanizme, o bendras pertvarkymo mechanizmas tai yra antrasis bankų sąjungos ramstis ir tai turi atspindėti priežiūrą. Žodžiu, abu turi būti suderinti bendro pertvarkymo mechanizmo pasiūlyme esama tiesioginių nuorodų į bendrą priežiūros mechanizmą ir šalis dalyvaujančias šio mechanizmo veikloje. Aš galiu Jūs patikinti, kad didžioji dalis šalių mano, kad bankų sąjunga yra ne tik eurozonos šalių produktas. Žinoma, tai yra pagrindas pradžiai, tačiau vėliau ji plėsis, aš esu tuo įsitikinęs ir manau, kad turi būti sudarytos galimybės ne eurozonos šalims, norinčiams prisijungti prie bankų sąjungos. Taip pat reikia užtikrinti ir vienodas darbo sąlygas bankams tiek bankų sąjungoje, tiek ir už bankų sąjungos ribų Europos sąjungoje. Tokios lygios sąlygos turi būti užtikrintos. Mes laikomės šių principų. Ta padaryti nėra sudėtinga, nes tam pritarė visos valstybės narės. Aš nenorėčiau komentuoti Europos centrinio banko vykdomos politikos dėl palūkanų normos. Aš neturiu tokių įgaliojimų ir nemanau, kad kaip Ekofino prezidentas, pirmininkas galėčiau šį klausimą komentuoti. Jūs paminėjote kokybės peržiūrą, mhm. tai yra pirmasis bendro priežiūro mechanizmo etapas ir ta peržiūra bus vykdoma kitais metais, kol įsigalios e, šis mechanizmas 2014 m. lapkričio 4 dieną valstybės narės, Europos centrinis bankas ir priežiūros institucijos valstybėse narėse labai atidžiai tam ruošiasi. Kokybės peržiūra yra ne vienintelis klausimas, bus Europos bankų institucijos atliekamas ir testavimas nepalankiausiamis sąlygomis, stres testai vadinamieji. Mes 2011 metais atlikome tokius testus nepalankiausiamis sąlygomis ir aš tikiuosi, kad išmokome tas pamokas ir tikiuosi, kad dabar mums pavyks sėkming, sėkmingiau visą šitą procesą atlikti, ypač kai kalba eina apie komunikaciją. Ir žinoma, svarbus klausimai yra ne tik lėšos, ne tik pinigai, bet ir tai, kaip mes apie juos kalbame. Tai yra finansinių institucijų veiklos pagrindas. Pirmininkė, žaliųjų frakcijos vardu e, Sven. Jūs kitas mano sąraše. Na, nežinau, kaip aš atsidūriau ten. E, pirmiausia, aš taip pat turėčiau ir norėčiau pasveikinti jūsų pasiekimus. Jūsų pirmininkavimas buvo labai veiksmingas, Mes neturime dabar, aišku, vertinti pažangos ir rezultatų atskirų bylų klausimais, bet jums pavyko pasiekti nemažai ir jūs turbūt žinote, kad kai kurie kolegos nėra įsitikinę, kad toks darbas bus tęsiamas ateinančiais mėnesiais. Finansinės paslaugos E, mes turime bendrą sprendimo prieimimo galę ir kiti klausimai, kuriuos jūs paminėjote, pavyzdžiui, apmokestinimas. Galima lyginti Europos vadovų tarybos rezultatus gegužės mėnesį ir Ekofino ataskaitą Europos vadovų tarybai e, šią savaitę, kur Ekofinas bando E, siekti rezultato tais klausimais, kuriais pasiekta nebuvo daug praeitie. Ir čia kalba eina ne tik apie santaupų apmokestinimą, bet mokesčių vengimą, kai kalba eina apie daugia šalės įmonės, taip pat ataskaitos dėl atskirų valstybių pažangos. Dabar atrodo, kad dėrybos taryboje daug ką pamena ir tai yra pavojus tai yra tam tikra grėsmė. Mes esame pateikę jums ne vieną klausimą raštu ir norėtume gauti atsakymus raštu. Ir norėtume sužinoti, ar tokius atsakymus raštu gausime. Ir antras dalykas - eurozonos ateitis. Kokiegi buvo prisimti įsipareigojimai ir kiek mes jų pasiekėme. Jūs turbūt prisimenate E, kad pirmininkas Van Rumpoj e, su Barozo ir Dragi pasirašė sustarimą ir galiausiai buvo labai mažai pasiekta šiuo klausimu. Europos vadovų taryba aptars tik tai CCI, bet be to pažangos yra pasiekta mažai. Tai nėra žinoma jūsų pirminę atsakomybę, e, tai yra daugiau euro grupės atsakomybė, jūs prisijungsite prie eurozonos ateityje, bet akivaizdžiai matome, kad tose sritise, kur sprendimas priimamas bendrai, jūs pasiekite nemažai, o kur tokios bendro sprendimo priimimo galios mes neturime, pažangos nėra labai daug, nes taryboje e, viena šalis blokuoja kitą. Ir čia aš kalbu apie apmokestinimą, E, kur rezultatų pasiekta nedaug. Ir aš turiu pasakyti, kad mane neramina tai, kad ECOFIN padarė labai mažai pažangos mokesčių klausimais. Galiausiai aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl bendro pertvarkymo mechanizmo. Pavyzdžiui, kai kurie ministrai susitinka Berlyne, nepaisant įprastinių procedūrų. Man būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, jūsų kaip tarybos pirmininko nuomonę. Ačiū. Leiskite pradėti nuo pat pradžios. Taip, jūs esate teisus, kad pažanga apmokestinimo klausimais nėra tokia įspūdinga kaip finansinių paslaugų srityje. Tam yra daug priežasčių, bet aš nesutikčiau su jumis ir negalėčiau pasakyti, kad pažangos nepasiekta, pažangos yra padaryta. Dėl apmokestinimo, taip, jūs esate teisus, mums reikia priimti sprendimus vienbalsiai. Ir žinoma, čia esama tam tikrų kliūčių, kai kurių valstybių narių politiniai ciklai nesutampa Ir turiu pasakyti, kad šio semestro metu buvo dvi šalis, kurių vienas politinis ciklas pasibaigė, o kitas prasidėjo ne iš karto. Ir tai yra dar viena priežastis, dėl kurios santaupo apmokesnimo direktyvos svarstymas užstrigo, nors mes dėjome pastangų labai nemažai ekofino rėmose svarstyti šį klausimą. Kalbant apie PVM, E, pažanga yra nemaža, ne visos bylos baigtos svarstyti, e, pirmininkaujant Graikijai darbas e, dėl šių bylų bus tęsiamas. Kartais, kai kalbame apie mokesčių klausimus, kai kurie klausimai yra techniškai sudėtingi, mums reikalingos konsultacijos su ekspertais. Bet aš pabrėžčiau tai, kad keičiasi mūsų supratimas, ypač apie automatinį keitimąsi informaciją. Taip, jūsų klausimus mes gavome ir mes raštu pateiksime jums atsakymus į juos. Galiu jūs tuo patikinti. Toliau dėl ekonomikos valdymo. Aš nesutikčiau, kad nėra padaryta pažangos. Taip, būtume norėję kad būtų patvirtinti reglamentai arba teisės aktai dėl eksante reformų koordinavimo, tačiau visą tai nėra taip paprasta. Kita vertus yra Europos semestras, mes pradėjome ketvirtąjį, nepaisant to, jis yra naujas dalykas. Toliau dviejų teisės aktų paketas, kuris buvo pradėtas vykdyti prieš keletą mėnesių buvo pirmą kartą įvertinti eurozonos šalių biudžeto projektai. Europos semestro procedūros kitais metais skirsis nuo tų, kurios buvo taikomos 13 metais. Jos bus labiau informatyvios ir tikiuosi, kad nebus komplikuotesnės, nes mūsų kaip pirmininkaujančios šalies idėja buvo, kad procedūros būtų naudingesnės, o ne komplikuotesnės. Taigi aš e, manau, kad e, rezultatų mes pasieksime ne rytoj, ne iki kalėdų, bet mes e, svarstysime nacionalinės reformų ataskaitas, konvergencijos ataskaitas, ataskaitas Ir pavasarį mes pamatysime, kad viskas yra kitaip. Galime lyginti įspėjimo mechanizmo ataskaitas pateiktas šiais metais ir ankstesnės ataskaitas ir mes matome gan ryškų skirtumą. Dabar pateikiamos ataskaitos yra išsamesnės, geriau parengtos, gilesnės ir tai yra puikus uh, žingsnis į priekį. Mes taikome pakopinį metodą. Žinoma, būtume norėję, kad būtų pateikti tam tikri teisės aktai, bet manau, kad ideologinė prasme pasiekta pažangos. Dabar dėl euro grupės. Aš labai džiaugiuosi, kad buvau pirmas ECOFIN pirmininkas istorijoje, nepriklausantis iš šalies nepriklausančios eurozonai. Ir mes svarstėme konkrečius klausimus, darbo tvarkėje buvo tokių klausimų, kuriuos svarstant aš dalyvavau ir aš tikiuosi, kad Eurogrupės ir Ekofino e, bendradarbiavimas ir darbo koordinavimas e, buvo veiksmingas. Aš e, iš tiesų laukiu ateities ir optimistiškai žiūriu kitų metų rugsėjo mėnesį, bet visos tarybos konfiguracijos gali bendradarbiauti ir gali teikti gerų minčių tą galima pasakyti ir apie jūsų paminėtus susitikimus. 2, 3, 4 ar daugiau ministrų susitinka ir tai yra naudinga praktika siekiant derinti pozicijas, nes jeigu mes sustinkame visi 28 ministrai, kyla rizika, kad nebus pasiektas joks rezultatas. Todėl mano asmeninė nuomonė nuo šių metų uh, pradžios buvo, yra tokia asmeniškai įsipareigoti susitikti su kolegomis ir aš manau, kad tai atnešė labai gerų, naudingų rezultatų. Aš pats vykdžiau daugelį konsultacijų dvišalių pagrindų, daugiašalių pagrindų ir aš manau, kad būtent taip ir turi būti ruošiami galimi sprendimai. Visi du šaliai susitikimai, taip pat ir daugia šalės dėrybos e, buvo pagristos tuo, kad sprendimai bus priimti ekof, prie ekofino dėrybų stalo. Sprendimai, galtiniai sprendimai yra priimami ekofin posėdėje ir niekur kitur. Ir aš laikausi šios pozicijos. Ir aš tikiuosi, kad mano kolegos tą supranta ir su to sutinka. Pirmininkė ECR e, frakcijos vardu dirb. Pone ministrė, aš turiu keletą konkrečių klausimų. Pirmiausia, dėl bankų sąjungos. Kas nusprendžia dėl banko pertvarkymo, ar tai yra bendras priežiūros mechanizmas, ar ekofinas, kas galiausiai priima sprendimą. Toliau dėl galutinio e, taško backstop. Aš sutinku su jūsų pozicija, bet man atrodo, kad šitas backstop turi tik tai 55 milijardus eurų iki 2028 metų, man atrodo, ir tai yra labai mažai, e, jeigu vienas ar keli bankai susidūrė su problemomis tada turime pereiti prie viešųjų gelbėjimo lėšų. Kaip jūs manote, kaip būtų galima pritaikyti viešas lėšas? Ar tai turėtų būti ES pertvarkymo lėšos ar ESM? Tai yra labai svarbu, nes mes norime apsaugoti mokesčių mokėtoje. Ir iš esmės privačios lėšos numatytos yra tokios mažos, kad reikės kreiptis į uh, viešasias instancijas. Ir kitas dalykas - mažmeninė bankininkystė ir investicinė bankininkystė, taip vadinama folka taisyklė, kuri šiuo metu yra svarstoma Europoje. Nemažai konkrečių klausimų, į kuriuos aš arba neturiu atsakymo, arba negaliu atsakyti dėl etikos taisyklių dėl to, kad esu ekofino pirmininkas. Negaliu dabar atsakyti į daugelį jūsų užduotų klausimų, bet turiu pasakyti, kad mes nusprendėme dėl vieno principo. Dėl backstop. Ir aš kalbu apie bankininkystės sektorių ir finansinės paslaugas. Uh, pirma, žinoma, pirmasis šaltinis yra privatus sektorius ir jis turi e, susidurti su restruktūrizavimo sprendimų pasiekmėmis. Taigi pirmas šaltinis e, visuomet bus privatusis sektorius. Privatų sprendimai, rekapitalizavimas ar kita. Antras dalykas, kalbant apie hierarchiją, antras šaltinis bus nacionaliniai valstybių narių ištekliai ir tik trečiasis šaltinis turėtų būti tam tikras Europos lygio šaltinis. Tačiau konkrečios detalės dėl to, kas priima sprendimą, kas už ką moka, tai yra sprendžiama reglamento rėmuose. Ir aš čia dabar kalbu ne apie SSM, bet apie SRM ir apie BRRD. Dėl BRRD atsakymas jau yra pasiektas, kas sprendžia bankų problemas, tai yra nacionalinė pertvarkymų institucija. O kalbant apie SRM, ir bankų sąjunga. Turiu pasakyti, kad galtinio atsakymo kol kas nėra, bet jūs jį sužinosite, kai bus pasiektas kompromisas. Toks pasiūlymas bus pristatytas Europos parlamentui trilogo rėmose. Dėl paskutinio klausimo. Investicinės ir mažmeninės bankininkystės atskyrimo. Kol kas komisija nėra pateikusi teisinio pasiūlymo e, šią temą todėl aš nelabai galėčiau daugiau ir pakomentuoti. Okay, moving on. Uh, Toliau, Berkat Baus. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Dėkuoju, pane pirmininkė, pane ministrė. Savo raštu aš e, taip pat norėčiau pasveikinti jūs puikiai pirmininkavus per pastarąjį pusmetį. Pirmininkaujantį Lietuvą iš tikrųjų nuveikė puikų darbą. Omnibusas 2, Solvency 2, Makumas 2. Šitie dalykai iš tikrųjų labai svarbus mums ir aš dėkoju už šiuos sprendimus. Turiu du klausimus jums. Pirmininkaujant Lietuvai, buvo gerokai pasistumėta į priekį ir gali būti, kad dešimt e, labai svarbių klausimų bus galų gale išspręsta. Norėčiau jūsų paklausyti, kokios svarbiausios temos lieka ateinantiems dešimčiai metų eurozonos srityje ir, ir, ir apskritai jūsų kompetencijos srityje Europai. Kita vertus, jūsų valstybė ruošiasi prisijungti prie eurozonos ir aš sveikinu jūsų pastangas šioje srityje. Ar jūs galite pakomentuoti padėtį šiuo požiūriu ir galbūt pakomentuoti pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria euras, 2000, su kuriais susidurs 2014 metais. Ir galiausiai finansinių sandorių mokestis. Kokia padėtis šiuo klausimu yra ES? Kokia ES e, pozicija dėl e, finansinių sandorių mokesčio? Tad e, laukia atsakymų šios tris klausimus. Well, uh, uh, concerning your first question. Pirmasis jūsų klausimas apie svarbius dokumentus finansinių paslaugų sektoriuje. Aš manau, kad Info, neformaliame ECOFIN posėdėje rugsėjo mėnesį vyko labai įdomios diskusijos. Sprendimai priimti nebuvo, bet buvo numatytos tam tikros kryptis ateičiai, kurios bus labai svarbios. Vienas iš klausimų buvo finansinio sektoriaus ES sąranga ateityje vis tik reikia dar labai daug ką nuveikti. Šiuo metu vis dar svarstomi techniniai dokumentai ir e, manau, kad jie turi būti baigti svarstyti ateityje ir patvirtinti. Tačiau mums reikalingas gilesnis suvokimas apie tai, kaip turėtų atrodyti finansų sektorius. Tai yra labai svarbus Europai klausimas, pavyzdžiui, ilgalaikės investicijos. Šis klausimas, ši mintis buvo kelta jau ir Airijai pirmininkaujant tarybai, būtent balandžio mėnesį Dublinė. Ir ši idėja sukėlė labai daug minčių apie tai, kaip reikėtų pertvarkyti finansų sektorių Europoje, kad jis nebūtų toks priklausomas nuo bankų sektoriaus. Kaip žinia, bankai e, finansuoja verslą. 80-85 procentais Junktinės Amerikos valstijos situacija yra kitokia, 75-80 procentų finansavimo ateina iš kitų šaltinių, iš privačių lėšų. Ir aš manau, kad mes turėtume panašios situacijos siekti ir Europoje. Ir tai sumažintų riziką, nes dabar jie yra koncentruota bankų srityje. Žinoma, reikėtų mums plėtoti ir nuosavų lėšų rinkas ir alternatyvius verslo finansavimo modelius. Kitas dalykas - mažos ir vidutinės įmonės. E, Europoje 27 milijonai bedarbių, o ir daugybė mažų ir vidutinių įmonių. Jeigu mes sudarytume sąlygas visoms MVI įdarbinti bent vieną bedarbį, problema būtų išspręsta. Žinoma, tai yra spekuliacinio pobūdžio pavyzdys. Tačiau E, mažoms ir vidutinėms įmonėms yra reikalingas finansavimas. Žinoma, augant pasitikėjimui finansų rinką, e, mažos ir vidutinės įmonės turės daugiau galimybių gauti finansavimą, bet mums reikalingos ir naujos priemonės, nauji instrumentai. Ir aš sakyčiau, kad tai yra dvi svarbiausios kryptis, kurias turėtume rinktis. Žinoma, yra daug klausimų, taip pat ir daug iniciatyvų, kurios yra pateikiamos. Dabar kitas klausimas - eurozonos iššūkiai. Eurozona ir ES susiduria su augimo problema. Rudenį vykusių susitikimų Vašingtone metu ES nebuvo kritikuota. Ir tai buvo šiokia tokia naujovė. Europa nebuvo kritikuojama iš ekonominės pusės, bet mums reikia susigražinti augimą. Regis, kad Europa atsigauna ir augimas yra stabiliai teigiamas. O kalbant apie mano paties šalį, ekonomikos atsigavimas yra vienas iš mano šalies prioritetų ir mes sieksime įstoti į Europos Sąjungą ir mūsų motyvas yra tas, kad mes tikime Europos bendra valiuta. Ir vienas iš argumentų už stojimą į Europos Sąjungą yra tas, kad eurozona pati įveikia problemas. Eurozona turi uh, jėgų įveikti bet kokią krizę, įveikti tas krizės, su kuriamis susidūrėme. Ir aš esu įsitikinęs, kad ir ateityje eurozona susidurs su sunkumais, bet eurozona yra pasirengusi pati įveikti tuos sunkumus dėl finansinių sandorių mokesčio. Yra padaryta techninė pažanga, bet Kalbant atvirai, tarp 11 šalių yra sutarta dėl sustiprinto bendradarbiavimo procedūros. Tačiau tarptų 11 valstybių narių e, esama labai skirtingų pozicijų dėl šio mokesčio ir šio mokesčio ateities. Pavasarį mes įvertinsime, pamatysime ir įvertinsime pasiektą pažangą ir uh, kitos pirmininkaujančios šalies kolegos galės jums išsameu į šį klausimą atsakyti pirmininkė. E, kadangi mes pradėjome posėdį šiek tiek vėliau, dar turime truputį laiko, dabar EPP frakcijos vardu Ana Maletič. Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam ministra i čestitam i zahvaljujem na vrlo uspješnom predsjedavanju. E, i pasveikinti ministrą. Ste uspješno radili za vrijeme presjedavanja. Norėčiau pasveikinti e, ministrą e, sėkmingai pirmininkavoms. Jūs iš tikrųjų padarėte daug labiau, labai svarbių sprendimų e, įvairiose srityse ir daugiametės finansinės programos srityje bei kitose srityse, kurios buvo minėtos. Mes ilgai diskutavome apie galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms turėti tinkamą prieigą prie paskolų. Jūs taip pat pabrėžėte šį aspektą. Įvairiose valstybėse narėse padėtis šiuo klausimu nėra vienoda, ypač kalbant apie palūkanas. Ir dėl to kyla daug e, įvairių skirtumų tarp valstybių narių. Kaip Jūs manote, kad galima išspręsti šitą problemą ir eurozonos valstybėse, ir tose, kurios nepriklauso šiai zonai? Kitas mano klausimas yra susijęs su Europos semestru. Kaip įmanoma tinkamai įgyvendinti Europos semestro rekomendacijas. Kaip užtikrinti, kad tos rekomendacijos būtų realiai įgyvendinamos. Kiek žinome, tik tai dvi valstybės narės įgyvendina visas rekomendacijas, tuo tarpu kitos valstybės jas įgyvendina tik tai iš dalies. Kaip jūs numatote spręsti šią problemą? Galbūt rekomendacijos nėra pakankamai aiškios, nepakankamai konkrečios, galbūt reikėtų kažką keisti šituo lygmeniu. Kitas klausimas. Jūsų valstybės patirtis. E, perviršinio deficito procedūros klausimų. Viena iš priemonių susijusių su išlaidomis siekia užtikrinti panaikinti antrąjį ramstį. Ar jūs numatote tai daryti Lietuvoje ir ar tai padeda sumažinti bendrąjį deficitą? Uh, uh, Ačiū už uh, visus užduotus klausimus. Esu šiek tiek susipainiojęs, nes dalyvauju šiandien šiame posėdėje kaip ECOFIN pirmininkas, todėl nebūtų labai etiška e, kalbėti apie vidinius Lietuvos klausimus. Aš e, apgailestauju dėl to, būt, galėsime aptarti šios klausimus e, dvišalių pagrindų, bet viešai to daryti nenorėčiau. Jūsų pirmasis užduotas klausimas yra labai svarbus. Jis yra susijęs su galimybė gauti paskolas MVI. Žinoma, palūkanos yra labai svarbus veiksnys, kuris užkerta kelią kai kurioms MVI gauti paskolas. Tačiau kitas dar svarbesnis veiksnys yra galimybė gauti finansavimą iš bankų, turint omenyje tai, kad bankai nenori prisimti rizikos. Todėl bankai ir neteikia paskolų jeigu nėra įsitikinę, kad jūsų verslo modelis bus sėkmingas. MVI yra labai svarbi mūsų ekonomikoje. Taigi turėdami tą mintį, mes turime parengti tam tikrus instrumentus, kurie sušvelnintų šios problemos pasiekmes. Europos investicijų bankas, Europos komisija siūlo finansų inžinerijos priemonės, kurios yra susijusios su rizikos kapitalu, e, verslo angelų iniciatyvomis. Visas tas priemonės būtų galima sujungti su Europos biudžeto struktūrinės paramos lėšomis ir suteikiant tam tikras tinkamas garantijas ir sušvelninant riziką būtų galima užsitikrinti finansavimą. Tos iniciatyvos yra labai svarbios. Mums pavyko įtraukti teisinės nuostatas į sanglaudos politikos reglamentus, kad valstybės narės pačios galėtų taikyti šiuos instrumentus. Lietuvoje mes ketiname taikyti šiuos instrumentus. Vienas iš šūkių kuris buvo paskelbtas Vilniuje neformaliame sanglaudos ministrų susitikime, buvo labai įdomus. Jis yra susijęs su Europos lėšomis investicijos, o ne geresnis lėšų leidimas. Investicijos, bet kokios investicijos. Ir aš manau, kad tai yra galimybė žengti tolyn. Toliau, Europos semestro teikiamos rekomendacijos labai Mes lauksime e, mūsų vadovų diskusijų šiuo klausimu gruodžio mėnesį. Prie, po kelių dienų vyks bendras ankstesnio Europos semestro įvertinimas. Nebejotinai reikia kalbėti apie rekomendacijų konkretumą. Žinoma, yra bendro pobūdžio rekomendacijų, kurios yra taikomos visoms šalims ir konkrečių rekomendacijų taikomų uh, atskiroms šalims. Aš manau, kad mums reikalingos tiek bendros, tiek ir konkrečios rekomendacijos. Tačiau svarbiausia yra veiksmingesnė analizė, žiūrint, kaip rekomendacijos yra įgyvendinamos konkrečiose valstybėse narėse. Būtų idealu, jeigu vienais metais pateikta rekomendacija būtų įgyvendinta kitais metais, tačiau tą užtikrinti yra sudėtinga. Jeigu šalis gauna tą pačią rekomendaciją kelis metus iš eilės, tai yra labai svarbu ir apskritai dažnai yra svarbu pasiekti pažangą, tarkime, pažangą mažinant nedarbą arba mažinant deficitą. Aš tikiuosi, kad pavasarį, pirmininkaujant Graikijai, šioje srityje bus daugiau aiškumo. E, pirmininkė, aš e, norėjau, kad būtų galimybė pasisakyti visiems, kurie norėjo užduoti klausimą. Toliau SND frakcijos vardu Pytas Simon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš puikiai prisimenu, kuomet e, susitikome čia, e, ponė ministrė, pirmą kartą. Jūs tuomet susitikote gal pirmą kartą su Ekon komiteto nariais ir tuomet mes kalbėjome apie galimybę e, įgyventi bankų sąjungą bei įtvirtinti indėlių garantijas. E, Aš e, norėčiau Jums padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir už puikų bendrą darbą. Aš e, manau, kad e, kad šiandien trilogas turėtų sėkmingai baigtis. Anksčiau mes net nesitikėjom, kad per pastaruosius mėnesius mes galėsim tiek pasistumėti į priekį. Na, o dabar iš tikrųjų jau galvojam apie sėkmingą mums rūpimų klausimų e, baigti. Turiu klausimą dėl ateities. Mano klausimas būtų toks. Norėtume, kad EB vaidintų svarbu vaidmenį ateityje. Komet mes e, kūrėme priežiūros institucijas, iš jų tikėjomės tam tikrų dalykų. Tuo tarpu dabar aš e, matau, jog labai dažnai taryboje ir Tai sakydamas aš turiu omenyje įvairius teisės aktus ir beje, kai kuriais atvejais aš asmeniškai ir e, nesu dirbęs prie tų tekstų, pavyzdžiui, dėl indėlių garantijų. Bet labai dažnai mes pastebėjome, kad taryboje kartais valstybės e, narės bando trauktis atgal. Ir ir nenori suteikti tinkamo vaidmens bankininkystės institucijai. Tuo tarpu mes manome, kad reikėtų sutvirtinti tą vaidmenį. Na, o už bendradarbiavimą norėčiau tikrai padėkoti. Ačiū Jums už klausimus. Kalbant apie Europos bankininkystės institucijos vaidmenį, reikia pasakyti, kad ši institucija yra labai svarbi Bet įprasta, kai įgaliojimai yra perkeliami vieno, iš vienos institucijos kitai, jas įsteigus ir pasiekus tam tikrą stabilų veikimą. Kalbant apie bankų sektorių ir ne tik apie finansų rinkas, reikia pasakyti, kad tas stabilus veikimas kol kas dar nepasiektas. Sukūrus bendrą priežiūros mechanizmą, dabar yra e, vykdoma peržiūra, e, taip pat bankystės institucija vykdo ir stres testus. Ir iki galo įsigaliojus bendram priežiūros mechanizmui yra paskirtas ir priežiūros institucijos uh, vadovas, tai yra visiškai nauja institucija, yra samdomi darbuotojai, planuojamas darbas, taigi per ateinančius metus yra numatoma nuveikti labai daug darbo. Aš manau, kad po vienerių metų, 2014 gruodžio mėnesį, bus kur kas aiškiau, kas ir kaip turi dirbti ir kokios yra institucijų atsakomybės. Taigi visiškai normalu, kad situacija nėra itin aiški, ji įsitvirtins reikiamą metu. Pirmininkė, paskutinį klausimą e, užduos Marino Baldinį. Evo, vrlo kratko. Ja sam htio čestitati na velikom radu. Aš norėčiau pasveikinti ministrą atlikus šį darbą ir sėkmingai jį atlikus sveikinu ministrą, pono Rimantą Šadžių, už sėkmingą pirmininkavimą Europos Sąjungai. Atsižvelgiant į sėkmingus rezultatus finansų sektoriuje, aš norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate Lietuvos pasiektus rezultatus pirmininkavimo metu. Ar ES dabar sulauks daugiau naudos? Galbūt Lietuva atidavė daugiau nei kad gavo, kalbant simboliškai, bet gal tai ir nėra toks svarbus klausimas. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs ir dėl priemonių imtųsi, kurių buvo imtasi marketingo srityje. Sekretoriato nariai šiandien dėvi, kaip ir pats ministras, gražius e, kaklaraiščius. Aš esu iš Kroatijos. Kroatija yra kaklaraiščio gimtinė. Noriu pagirti, kad gražiai šiandien atrodote. Šeron, tai, ga, tai yra geriausias paskutinis klausimas, apie kurį galėjau svajoti. Pirmininkė, Ponas Langen dėja grįžo, taigi bus dar vienas e, klausimas. I'm... Aš labai džiaugiuosi, kad e, Liepos pirmą dieną Lietuva perėmė vairą taryboje, taip pat ir Kroatija prisijungia prie mūsų europinės šeimos. Atvirai atsakant į jūsų klausimą, kaip ir bet kurioje šeimoje, turbūt neklausime, ar gavome daugiau, ar mažiau, juk tai yra šeima. Gyvename šeimoje. Ir savo politinėje karjeroje ši patirtis man buvo labai gera. Aš puikiai jaučiau, kad ši šeima yra gyva, kad tai yra realybė. Tai nebuvo tik formalus bendradarbiavimas tarp suverenių valstybių narių, kaip kad vyksta daugybėje kitų tarptautinių institucijų. Aš jutau tą šeimos jausmą. O tai man ir mano šaliai yra labai svarbu. Ačiū Jums už šį klausimą. Aš sutinku su Jumis. Kaklaraštis yra tikrai gražus. Pirmininkė, dabar jau tikrai paskutinis klausimas iš pono Langin. E, iš... Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia ministrė. Aš pritariu kitiems kolegoms, kurie sveikino jūs. Jūsų pirmininkavimo rezultatai iš tikrųjų puikus. Aš e, Europos parlamente dirbu jau apie 19 metų ir tikrai e, turiu pasakyti, jog jūs puikiai padirbėjote. Jūs e, esate taip pat Ekofino pirmininkas. 15 val. ponas e, Rasmusenas iš e, Europos dalyvaus posėdėje ir ponas Dragi taip pat siūs laišką Ekofinui dėl uh, vakuojančio posto Europos centrinėme banke. Tad galbūt jūs nagrinėsite tą laišką ekofinė ir tuomet jums teks pradėti tą procedūrą, kad tas laisvas postas Europos centrinėme banke būtų užpildytas. Mes prieš kurį laiką esame diskutavę šito klausimu ir sakėme, kad tarp vadovaujančio personalo Europos centrinėme banke yra per mažai moterų. Ir kadangi niekas nenorėjo keisti savo lyties, iš tų, kurie ten dirba dabar, tai turėjome laukti, kol atsiras kandidatė moteris. Yra Vokietijos e, pasiūlymas, po jo praėjo tam tikras laikas. Ar jūs manote, kad e, Vokietijos kandidatė po dviejų metų galėtų užimti tą postą. Aš nežinau, ar jūs turite teisę atsakyti tą klausimą, ar tai būtų etiška, tačiau, man atrodo, tą klausimą jūs presite labai greit. Uh, Dėkuoju už klausimą. Aš linkiu Jorgui kuo didžiausios sėkmės, mes su juo glaudžiai bendradarbiaudavome ECOFIN posėdžiuose, aš linkiu jam didelės sėkmės tolesnėje karjeroje. Jis, kaip ir aš, yra socialdemokratas, tai yra svarbus dalykas, bet kalbant apie tolesnę tvarką, apgailestauju, bet negaliu konkrečiai atsakyti jums į klausimą. Ačiū. Šios kadencijos metu mes savo komitete pasiekėme daug rekordų. Aš kalbu apie trišalės darybas, apie primtų teisės aktų skaičių, Taip pat turbūt ir kalbant apie žmonių paskirtų į ECB pareigas skaičių. Taigi tikiuosi, tikėkime, kad mūsų veikla bus tokia pati ir ateityje. Ačiū Jums, ačiū už pirmininkavimą. Jūs taip pat prisidėjote prie tų rekordų, kurių pasiekta teisėkuros srityje. Ačiū Jums labai už išsamius atsakymus. Taip pat dėkoju ir jūsų komandos nariams. Aš pati dalyvauju visose triloguose ir puikiai žinau, kad jūsų komanda dirba puikiai ir jūsų šalis gali didžiuotis savo pirmininkavimo rezultatais. O dabar galime judėti prie ponas Šadžius. Keletas paskutinių žodžių. Aš dabar norėčiau ne tik tradiciškai asmeniškai padėkoti Šaran už tokį padrasinantį ir produktyvų bendradarbiavimą. Ačiū Šaran labai. Ačiū ir jums. Kągi, manęs dar laukia ir dovana. Um, Tie, kurie nežinote mūsų iš tiesų išsilavinimas yra labai panašus. Mes abu e, fizikai, o dabar perduosiu pirmininkavimą kolegai Pablo. Eh, Visiems laba diena, pereiname prie kito darbotvarkės klausimo ir čia bus e, pranešimo projektas. Tarbankiniai mokesčiai už kortelę grindžimus mokėjimo operacijas. Taigi dabar jeigu visi sutinkate, padiskutuosime apie mokėjimo sistemas ir ponas Fejo pranešėjas. Taigi, ponas Fejo savo pranešimą paskaitys, o tada pasisakys e, apie abudų pranešimus šešėliniai pranešėjai. E, ir dabar e, pirmininkauju, galbūt e, suklydau pristatydamas, nepasakiau, kuris iš tikrųjų bus pranešimas. Šiandieną pristatau e, tokį projektą, e, kuriame yra numatyti keturi tikslai. Pirmiausia, yra skaidrumas E, tai yra, e, reikia sukurti daug, daugiau skaidrumą turinčią mokėjimo sistemą, tikrai tai tokia realybė ir e, man atrodo, kad tokią misiją mes tikrai įgyvendinsime. Kai kas kritikuoja, kad tarbankiniai mokėjimai gali turėti kitokių išlaidų, pasakykime, kaip išlaidos už uh, E, kredito, kort, kreditinės korteles ir panašiai. E, aš e, abejoju, ar taip iš tikrųjų turėtų būti, tai tas pranešimas apie tai ir kalba, bet kokiu atveju mes kalbėsime apie skaidrumą, nes, kad, nes reikia labai, kad žinotų, už ką moka vartotojai, kai moka su kreditinė kortelė. Toliau kitas e, veiklą sutvirtinti daus rinką. Mano nuomonė, e, tai labai prisideda prie vieningos rinkos. Ir trečia, trečias dalykas, jau sakiau, kad ir šiame, ir kitame e, pranešime įmonės turės vykdyti įvairias iniciatyvas susijusias su inovacijomis, tai yra labai svarbu. E, ir e, jeigu norime geriau e, tvarkyti su mokėjimo sistemomis. Ir dar vienas tikslas, be jokios abejonės, yra vartotojų apsauga. Aš manau, kad komisija nepakankamai pagrindė savo uh, žodžius dėl uh, poveikio analizės, kad visa tai duos naudos visoms suinteresuotoms šalims. Man atrodo, kad uh, žmonės labai atidžiai seks, kaip galima uh, E, kokį poveikį duos e, komisijos pasiūlyti e, dalykai, kaip šalyse išplis atsiskaitimai kortelėmis. Ir žinoma, reikia vengti tikslų, kurie bus, prie, reikia vengtintis, vengti pasiekmių, kurie bus priešingi tam, negu numatyta. E, labai svarbu, kad visose valstybėse narėse e, e, padidės kredit, kreditinių kortelių naudojimo atveju, padaugės. Man, aš norėčiau dabar išklausyti kitų nuomonių, taip pat ir komisijos, kad galėčiau padaryti atitinkamas išvagas, išvadas. E, man atrodo, kai kurių klausimų yra pakankamai e, kontroversiškų, reikėtų ieškoti geresnių sprendimų ir aš norėčiau pasiūlyti e, tokį vieną sprendimą šiam pranešimui, tačiau žinoma, su visais jumis atvirai norėčiau padiskutuoti taip pat ir su komisija ir paieškoti alternatyvių sprendimų toms problemams, kurias aš iškėliau. Pirmas straipsnis e, - taikymos rytis. Komisijos e, pasiūlyme yra nenumatyta trišaliai šalės sistemos. E, ir e, yra, yra kalbama apie septintą straipsnį dėl mokėjimo kortelių sistemų ir apdorojimo paslaugų teikiančių projektų atskirimo. Manau, kad visą tai reikėtų padaryti tam, kad galėtų konkuruoti tarpusavėje trišalės ir keturšalės sistemos, e, bei e, kad galėtų visi rinkoje, rinkos dalyviai pasinaudoti naujomis e, technologijomis. Trys ir, trečias ir ketvirtas straipsniai. Aš norėčiau palaikyti šioje vietoje komisijos pasiūlymą ir be jokios abejonės manau, kad čia reikėtų dar labai padiskutuoti, kur toli galima nutraukti, e, nustumti tas ribas ir kaip padaryti taip, kad įvertinimas, kurį pateiksime, būtų gilesnis. E, norėčiau pasakyti, kad e, tos valstybės, kurios yra išsivyščiusios kiek mažiau, e, kad tose šalyse e, nebūtų paveikiama neigiamai kreditinių kortelių naudojimas. Ir e, tai neturėtų būti stabdis e, in, įvairioms iniciatyvoms skirtoms mokėjimams šiuose šalyse, e, E, kadangi jų e, interpretavimo lygis yra galbūt nevienodas kaip tų šalių, kurios labiau išsivyščia. Įsivystę. Kol kas nusprendžiau įvesti tam tikrą lankstumą, e, kad visos operacijos vyktų nuos, nuosekliai, taip kaip numatyta, numatė komisija. Ir būtent tokį pasiūlymą siūlau, bet labai maloniai maloni išklausysiu, kokias jūs alternatyvas siūlote, kad galėtumėm pasiekti reikiamų tikslų. E, visa tai yra numatyta trijose sektoriuose, e, yra numatyti įvairūs rizikos lygiai, e, e, kaip pasiekti saugesnių atsiskaitimų. E, taigi čia irgi pritarčiau komisijos pasiūlymui ir dar norėčiau pasakyti, kad labai patiktų man, jeigu pateiktumėte skirtingų nuomonių, jeigu padiskutuotumėm, nes būtent tai yra esminė E, esminis momentas, kai svarstome pranešimą. E, taip pat norėčiau pakalbėti apie e, atsis... tra... tartautinius atsiskaitimus. Čia norėčiau pasakyti, kad šiek tiek turiu abejonių dėl to naujo apibrėžimo, kuris yra pateiktas ir manau, kad gali atsirasti vietinėse rinkose tam tikrų e, disbalansų. E, manau, kad reikėtų, palai, e, reikėtų pritarti ankstesniam apibrėžimui, kad e, vidinė rinka nebūtų paliesta e, to pereinamojo 22 mėnesių laikotarpio. Antras straipsnis e, - debetinių ir kreditinių kortelių operacijos. Aš manau, kad tos e, savokos, kurias įvetė komisija, e, kalbant apie atsiskaitimus kreditiniam ir debetiniam kortelėm, galėtų būti dar patobulintos ir galėtumėm visi kartu padirbėti, kad pasiektumėm, e, jog būtų sukurtos tokios, tokie apibrėžimai sukurti, kurie tiktų visiems visoje e, Europos Sąjungoje. Taip pat norėčiau pakalbėti apie saveikumas. Man atrodo, kad septintame straipsnėje taip pat būtų geriau, jeigu atskirtume mokėjimo sistemas ir kad e, daugiau dėmesio skirtumėm juridiniai E, juridiniam asmeniui. Nes tai, kaip čia apibriešta dabar, tai man kelia nemažai abejonių. Ir taip pat reikėtų funkciškai atskirti vieną ir kitą veiklą ir um, um, kad um, paslaugų teikimas nesidubliuotų. Um, mokėjimo institucijos turėtų garantuoti, kad mokėjimų sistemos būtų tarpusavyje saveikios visoje Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad reikėtų numatyti daugiau laiko, negu numatyta dabar, e, kad e, įvairios e, institucijos, įvairūs subjektai galėtų pasiekti atitinkamą šį tikslą. Aštuntas straipsnis ko biudžetas. E, manau, kad tai, kas yra numatyta dabar, gali duoti priešingą poveikį negu numatyta dabar. Reikėtų e, imtis e, iniciatyvos, kad būtų plačiau taikomi atsiskaitimai kreditinę kortelę. Ir reikia reikėtų padaryti taip, kad žmonės galėtų pasirinkti, kokią kortelę ko, e, pasinaudoti, kokį atsiskaitimo metodą pasirinkti. Tai yra labai svarbu vartotojams. E, e Ir labai svarbu taip pat pagalvoti apie, atsi, apie laiką, kuris praeina nuo atsiskaitimo iki e, pinigų įplaukimo į sąskaitą. Reik, reikėtų šioje vietoje sugalvoti aiškesnį apibrėžimą, e, kaip apibūdinti tas, e, tuos atsiskaitimus, kurie vyksta plastikinės kortelės pagalba arba tuos atsiskaitimus, kurie vyksta per mobiliuosius terminalus arba apskritai kompiuteriu viskas yra skirtas tam, kad galėtumėm palengvinti gyvenimą vartotojui ir e, dėl to yra labai svarbu įvertinti įvairias gal, galimybės, e, kurios čia yra numatomos. Toliau dešimtas straipsnis. Nuostatos dėl reikalavimų priimti visas korteles. E, E, reikalingas tam tikras mechanizmas, kuris leistų visas korteles panaudoti kaip e, mokėjim, atsiskaitimo priemonę. Tai yra komisijos pateiktas pasiūlymas ir e, jo esmė yra ta, kad kol kas e, ne visos kortelės, kurias turi e, klientas, e, priimamos visuose terminaluose. Gali atsitikti, atsitikti taip, kad klientas turi vienokią kortelę, bet nueina į parduotuvę, o parduotuvė tos konkrečios kortelės nepriima. E, tai yra nepatogumas, su kuriuo susiduria vartotojai ir e, kortelių naudojimas. E, kortelių naudojimas tokiu būdu yra apribojamas, ypatingai kreditinių manau, kad reikėtų ieškoti kažkokių tai tarpinių sprendimų vienu tikslu, kad vartotojas, kai ateina į parduotuvę, būtų užtikrintas, kad jeigu jis turi kokią nors kortelę, jis galėtų atsiskaityti, galės atsiskaityti. Tai yra tokios problemos, su kuriomis susidūriau renkdamas pranešimą, e, kurio pranešėjų turiu garbės būti. Aš sutam, suprantu, kad tos tie sprendimai, kurie yra pasiūlyti, nėra galutiniai pasiūlymai, jie nėra iš, iškalti uoloje, E, ir labai malonu dabar bus su jumis padiskutuoti tiek su kitais prelegentais, tiek su šešėliniais pranešėjais. Visiems ačiū, kad išklausėte mano pranešimo. Dabar e, suteikiu žodį kolegai Fejo. Man buvo taip pat labai malonu dirbti ir su juo, ir su jo biuru. E, o tada dar pasisakys šešėliniai pranešėjai. Prašom žodis jums. Eu queria começar. Dėkuoju. Norėčiau pradėti nuo konstatavimo, jog šių pranešimų rengimas pradinėje stadijoje jau rodė, jog rengėjai puikiai bendradarbiavo nuo pat pradžios ir tai iš tikrųjų buvo labai teigiamas aspektas. Nepaisant uh, skirtumų tarp direktyvos ir reglamento, tai buvo traktuojama kaip vienas paketas. Ir tai yra labai geras dalykas. Maždaug 120 pakeitimų. Aš e, pateikiau pranešėjui ir manau, kad tai yra pirmasis žingsnis Tai nėra dar, aišku, galutinis variantas, tai yra tik tai tam tikros idėjos, apmąstymai šio paketo klausimų. Visų pirma, dėl direktyvos, kuri yra susijęs ir su supaprastinimu, su konkurencingumu, su konkurencija. Ir taip pat su šitų nuostatų pritaikymu prie naujos egzistuojančios realybės rinkose. Mes e, dalyvavome dešimtyse posėdžių, kuriuose turėjome galimybę pasikalbėti su rinkos atstovais ir aš dėkuoju visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie mūsų darbo. Dabar norėčiau pateikti pasiūlymą, kurį, manau, esant subalansuota ir manau, kad jisai atliepia rinkos poreikiams. Aš e, apskritai džiaugiuosi dėl BSD1 ir dėl teisinių e, nuostatų. Dabar kalbant apie pirminį pasiūlymą, aš e, nekomentuosiu, aišku, išsamei visų aspektų, bet e, sutelksiu savo dėmesį ties keturiais pagrindiniais aspektais. Visų pirma, išlaidos. Sąnaudos. Aš manau, kad e, čia labai svarbus aspektas yra nacionalinių rinkų skirtumai. Ir šią temą aš neturiu dar iki galo iškristalizuotos nuomonės. Man atrodo, jo valstybė narė gali laisvai pasirinkti ar išieškoti padengti tas sąnaudas ar, ar nepadengti jų, nes tas sąnaudas padengia prekybininkas, kuris naudoja terminalą. Antras aspektas susijęs su TPP ir su atitinkamomis lydinčiosiomis priemonėmis rinkoje. TPP jau veikia. Jau veikia rinkoje, kuri nepatenka į reglamentavimo sritį, todėl uh, Labai svarbu, kad PSD2 į tai būtų atsižvelgiama ir reikėtų parengti taisyklės apibrėžiančias veikimą ir operacijas ES teritorijoje. Turint omenyje, kad e, mes norime, kad TPP ir rinka puikiai funkcionuotų, tai turime siekti, kad TPP būtų registruojamas kompetentingose institucijose ir kad e, taip pat būtų autentifikavimas užtikrinamas. Taip pat turėtų būti duodamas leidimas prieigos prie pirkėjo sąskaitos ir atitinkamai, žinoma, apribojant informaciją, užtikrinant tokią prieigą, turi būti apsiribojama informacija dėl pakankamo lėšų kiekio, kad būtų atliktas mokėjimas. Toliau, atsakomybė. Komet yra identifikuojamas mokėjimas susijęs su operacija, kuri susijęs su TPP, tai tuomet e, galimas e, lėšų gražinimas e, jų turėtojai turi, turi vykti TPP lygiu. Toliau kiti pakeitimai susijęs su PSD vienas. Tai susiję visų pirma su draudimu mokėjimo sistemoms. Draudimas yra reikalingas, nes tai užtikrins pasitikėjimą. Tai ypač svarbu tais atvejais, kuomet vyksta tarp valstybiniai sandoriai arba kuomet uh, atliekami elektroniniai mokėjimai ir kai pardavėjas nebūtinai pažįsta pirkėją. Ir būtina užtikrinti, jog sistema leistų pirkėjui žinoti padėtį. Ir tais atvejais, kuomet būtų neleistini mokėjimai ar būtų sukčiavimas, tai e, pasireikštų mažesnių sistemos naudojimų, tad turime sumažinti iki maksimumo sukčiavimo galimybės ar, ar, ar kitas panašias problemas. Bet e, yra viešųjų registrų, kurie yra TPP veikiantiems ES rinkoje prieinami ir kuomet yra patikrinama prieiga prie sąskaitos TPP, tuomet bankai gali suspenduoti e, sandorį ir notifikuoti tai kompetentingai institucijai. Ir yra taip pat numatyta galimybė bankams netaikyti TPP Europos Sąjungoje. Aišku, dėl visų šitų dalykų dar turi būti deramasi, bet e, yra dar ir kai kurių kitų naujovių šalia to, ką aš sakiau. Ir tos naujovės yra susijusios su išsamesnį informacijos pateikimu pirkėjui. Aš taip pat norėjau užtikrinti privalomą, e, po, užtikrinti prievolę suteikti pirkėjui būtiną informacija. Informacijos pateikimas turi būti supaprastintas, informacija neturi būti per daug sudėtinga. Jeigu mes norime, kad e, informacija vartotojui būtų pateikta tinkamai, reikia, kad jisai ją suprastų, tai reiškia, kad informacija turi būti pakankamai e, paprastai pateikiama, kad jisai galėtų ją tinkamai naudoti. Antras dalykas. Aš pasiūliau peržiūrėti valdymo sistemą, siekiant užtikrinti, kad visi rinkos dalyviai tiek iš pasilos, tiek iš e, paklausos pusės dalyvautų dėrybose ir sprendimų prieimime. Turiu galvoje SEPA dalyvius, bendros mokėjimų e, erdvės dalyvius. Taip pat reikėtų sukurti mokėjimo srityje vieningą Europos interfejsą. Mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti, jog nebūtų trukdoma į rinką ateiti naujiems dalyviams. Ir komunika, komunikacija šitų lygmenių turi būti aiški ir vienoda visiems. Ir čia turi būti remiamasi bendrais principais. Aišku, šitas pasiūlymas nėra galutinis, galima dėl jo dėrėtis. Aš esu pasirengęs kalbėti apie tai su šešėliniais pranešėjais. Mes turime suprasti, jog yra siekiama tų tikslų, bet turime apie juos diskutuoti. Aš esu atviras jūsų pasiūlymams ir apibendrinamas pasakysiu, jog šios sudėtingos direktyvos peržiūrau, direktyva iš tikrųjų labai sudėtinga, labai daug apimanti, plačios apimties ir čia e, turime galvoti apie labai įvairius interesus ir apie pozicijas, kurios kartais prieštarauja e, vienos kitoms. E, Tad reikia galvoti apie šių aspektų suderinimą, o tai galima padaryti diskutuojant su šešėliniais pranešėjais ir komiteto kolegomis, iš kurių aš tikiuosi paramos. Dėkuoju. Dabar žodis e, kitam pranešėjui, kuris pakomentuos abu pranešimus. Aš pradėsiu nuo pirmojo pranešimo ir žodis ponui Baldinė. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui. Norėčiau padėkoti jam už pranešimo projekto kokybę, taip pat e, džiaugiuosi Europos komisijos iniciatyva sukurti konkurencingą ir veiksmingą elektroninių atsiskaitimų sistemą. E, norėčiau paminėti keletą aspektų, kurie kelia man susirūpinimą. Komisija siūlo 0,3 procentų ribą atsiskaitant kreditinėmis kortelėmis ir 0,2 procentų ribą atsiskaitant debetinėmis kortelėmis. Tačiau mes čia turėtume atsižvelgti į socioekonominius aspektus. Negalime pamiršti atskirų nacionalinių rinkų ir jų išsivystimo lygio E, rinkose egzistuoja skirtingos vartotojų apsaugos priemonės. Ir negalima pamiršti to, kaip yra naudojamas kreditinėmis kortelėmis. Vokietijoje, pavyzdžiui, mokestis siekia 1,8 procentus, Danijoje 0,1 procentą, Kroatijoje. Mano šalyje tarp bankinis mokestis gali siekti net 7 procentus kokiosgi viso to pasiekmes. Kai kurie priekeiviai siūlo nuoladas e, nuo 10 iki 20 procentų ar net aukštesnės, jeigu vartotojas gali atsiskaityti už prekes grinaisiais pinigais. Taigi pirmenybė yra teikiama e, atsiskaitimui grinais, o ne kreditinė kortelė. Žinoma, pastangos e, užtikrinti didesnį saugumą yra sveikintinos. Taip pat ir informacijos prieinamumo klausimas yra svarbus, jis užtikrina vartotojų teisės, tačiau mes kalbame ne tik apie prieinamumą, bet informacijos kokybę ir kiekybę. Taisyklės turi būti patikslintos, o vartotojai turėtų gauti naudos už jų išleidžiamus pinigus. Tai yra svarbu visiems ES piliečiams. Tai taip pat bus svarbu ir tiems, kurie gyvena už ES ribų. Ši direktyva, nepaisant to, yra palankesnė priekeiviams, o ne vartotojams. Mes turime atsižvelgti ir į jų interesus. Ir turime pagalvoti, ar nebūtų galima sumažinti kainos už prekes. Tačiau jeigu mokesčiai padidės nuo 0,2 iki 1,8 procentų kažkas turės už tai sumokėti. Ar šie mokesčiai bus kompensuojami kitais būdais? Tikriausiai taip, bet aš norėčiau pabrėžti tai, kad šios iniciatyvos paskirtis yra apsaugoti vartotojus bei mažus ir vidutinio dydžio priekyvius. Taigi numatytas gautinis keturių metų terminas ir komisijos pasiūlymo įgyvendinimo peržiūra yra per daug, per ilgas. Aš manau, kad šį terminą turėtume sutrumpinti, ypač kai kalba eina apie rinkos apsaugą ir vartotojų apsaugą. Mes turime pasirūpinti, kad mūsų patvirtintas sprendimas yra teisingas ir kad jis net neš nepageidaujamų rezultatų, ypač vartotojams ir smulkiems priekeiviams. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad pranešimas yra labai geras, bet yra dar erdvės supaprastinimui. Kaip sakė ponas Zalba, mes turime supaprastinti kai kuriuos sprendimus ir, manau, turėtume tęsti dėrybas ir diskusijas su pranešėju Zalba. Pirmininkas socialistų frakcijos šešėlinis pranešėjas, panas Liudvikson. Tack så mycket. Låt mig börja med att tacka rapportören. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Fejo už labai gerai argumentuotą pranešimo projektą. Iš tiesų tai yra labai geras išeities taškas mūsų tolesniam darbui. Mūsų nuomonės kai kuriais klausimais išsiskiria, tačiau daugeliu klausimų, manau, įmanoma pasiekti kompromisą. Pirmas mano pastebėjimas yra toks. Svarstant šį teisės aktą reikėtų pasitelkti bendros rinkos perspektyvą. Žinoma, mm, Europoje yra 28 atskiros rinkos, tačiau toks mm, požiūris nėra tinkamas, nes jis riboja judumą. Žinoma, neaišku, kada mes baigsime kurti bendrą rinką, tačiau būtų pravartu visiems kartu žengti lik bendros rinkos. O dabar, perinant prie svarbiausios komisijos pasiūlymo dalies, aš kalbu apie TPP, trečios šalies teikėjus. Aš manau, kad reikia bendrų taisyklių, kad būtų išplėtota ši sistema. Pavyzdžiui, nereikėtų numatyti kontaktų tarp e, TPP ir mokėtojo. Aš manau, kad e, mūsų pasirinktas požiūris yra tinkamas. Labai svarbu, kad visos susinteresuotos šalis galėtų stebėti, kas vyksta kiekvieno etapo metu. Vartotojas turėtų jaustis saugus, todėl reikia numatyti tam tikrus saugumo reikalavimus, turi aiškiai būti žinoma, kas yra už ką atsakingas. Manyčiau, kad e, mums reikėtų dar padirbėti ties komisijos pateikto pasiūlymu ir pranešėjo dokumentų. Kitas dalykas yra susijęs su papildomais mokesčiais. Aš nepritarčiau pranešėjo nuomoniai. E, šie mokesčiai nieko teigiamo neduoda ir šie mokesčiai nėra racionalus kontrolės mechanizmas. Netgi priešingai, šie mokesčiai kelia problemų, jais yra naudojamasi, kad vartotojai patirtų papildomų sąnaudų ir vartotojams kartais labai sudėtinga išsiaiškinti, kokia bus bendra pirkinio kaina tose šalyse, kuriuose vyriausybės yra uždraudusios tarbankinius mokesčius, pasiekta labai gerų rezultatų. Jeigu norime sukurti realią bendrą rinką, turime pasirūpinti, kad tarbankiniai mokesčiai už kortelę grindžiamas mokėjimo operacijas būtų uždrausti. Ir aš manau, kad komisijos pozicija yra tinkama. Iš tiesų mums reikalingas aiškumas rinkoje. Aiškumas yra svarbus ir vartotojams. Mums reikalinga rasti tinkamą sprendimą, svarstant šį reglamentą. Taigi papildomų mokesčių draudimas turėtų būti siejamas su galimybė uh, prekeiviams atsisakyti dalyvauti e, sistemoje, ypač kai kalba eina apie brangius sprendimus. Ir baigdamas keletą pastabų norėčiau pateikti dėl apibrėžčių stygiaus. Iš tiesų komisijos pasiūlymo trūkumas yra būtent šioje srityje. Komisija stengiasi išspręsti šį trūkumą, bet mes turėtume išsamiau panagrinėti kai kurios pasiūlymus, nes kai kurie iš jų kelia daugiau klausimų nei kad atsakymų. Kai kurie pasiūlymai yra per daug platus, nei kad reikalauja apibrieštys. Svarbiausia yra suteikti aiškumo vartotojams. Kalbant apie sandorius internetu. Komisija siekia skaidrumo ir informacijos pateikimo. Svarbu užtikrinti aiškumą Komisija bandė sumažinti vartotojams tenkančią riziką nuo 150 iki 50 eurų, kalbant apie neteisingas operacijas. Tai suteikia daugiau saugumo vartotojams, tai taip pat skatina vartotojus bendradarbiauti su mokėjimą vykdančiomis institucijoms ir taisyti klaidas. Aš džiaugiuosi, kad išimčių skaičius buvo sumažintas arba daugelio jų buvo atsisakyta apskritai. Ir aš manau, kad mes pasistumėjome ir dėl bankomatų klausimo. Aš tikiuosi, kad per ateinančius mėnesius ir savaitės mes pasistumėsime į priekį. Pranešėjas pasirūpino, kad pradžia būtų padaryta tinkamai. Dėkoju panu Liudviksam. Norėčiau pasveikinti e, kolegas, e, bičiulius iš Navarą. E, dėkuoju Jums, kad atvykote į mūsų posėdį, o dabar teskime diskusijas. Pone Intveld, liberalų šešėlinė pranešėja, galite pasakyti abiem pranešimais. Dėkuoju pranešėjams už patiktus pasiūlymus. Aš manyčiau, kad e, vis tik mūsų dar laukia nemažai darbo, tobulinant abu pasiūlymus. Iš tiesų e, ši byla yra labai techninė, taip pat esama ir politinių nesutarimų dėl ateities skripties. Bendra pastaba yra tokia, kad Europos komisijos pasiūlymai sudaro gerą pagrindą, tačiau komisija yra pernelyg konservatyvi ir atsargi. Mes svarstome šiuos pasiūlymus ir komisija atsargiai svarsto naujus mokėjimo metodus. Pasaulėje yra naujovė bitcoins, kuri plačiai naudojama ir negalime atmesti galimybės, kad e, išsivystys naujų dalykų. Viskas plėtojasi kur kas greičiau nei kad e, mes reaguojame. Mes turime galvoti apie teisės aktus, kurie būtų pritaikomi ateičiai, o ne praeičiai. Pirma, kalbant apie pranešėjo pasiūlymus, ir komisijos pasiūlymus dėl daugia šalių tarbankinių mokesčių. Man atrodo, kad diskutuojama daugiausiai apie trijų šalių sistemas ir kai kurias kitas sistemas. Man įdomu būtų sužinoti, ar nebūtum ras, galima rasti formulės, kuri įtrauktų visas sistemas pasiekus tam tikrą slengstinę ribą. Būtų galima vadovaujantis rinkos dalimi, žinoma, tą apibriežti būtų sudėtinga, bet būtų galima pasiremti ir kitais pasiūlymais. Mums reikėtų arba viską įtraukti, arba neįtraukti nieko galbūt įmanomas būtų tarpinis sprendimas. Toliau dėl tarbankinių mokesčių lygio 0,2 arba 0,3 procento, galbūt tai ir tinkama riba, nežinau, bet man atrodo, kad šį klausimą būtų galima svarsyti. Komisija paaiškino, kaip numatė šis, nu, šias ribas, bet būtų galima pritaikyti ir kitus metodus, mano nuomonė. Aš manau, kad lygis turėtų būti 0 procento, nebent komisija galėtų pagrysti, kodėl reikalinga aukštesnė norma. Arba mums reikėtų numatyti fiksuotą lygį debetiniams kortelėms. Ir aš negalėčiau pritarti šioms riboms 0,2 ir 0,3 procento, kad jos yra neliečiamos. Manęs nedžiugina šis svertinis vidurkis kaip paaiškinimas. Manau, kad sprendimas bet kuriuo atveju turėtų būti pagrystas konkrečiais įrodymais. Pranešėjas siūlo išbraukti dalis susijusias su tarpvalstybiniais sandoriais. Man čia ne viskas aišku. Mes sutinkame, kad mūsų tikslas yra sukurti gerai veikiančią vidaus rinką ir panaikinti esamus skirtumus. Nesuprantu, kodėl bandoma išbraukti šią dalį. Toliau pastaba susijusi su abiem pranešimais. Mes per daug dėmesio skiriame bankams ir bankų atstovams. Ypač tai akivaizdu pono Fejo pranešime dėl SEPA. Žinoma, bankai yra svarbus ir galingi dalyviai, tačiau ne vieninteliai rinkoje. Ir tai yra verslo institucijos, kaip ir bet kurios kitos. Ir bankai turi būti svarbus, bet jie neturėtų apspręsti visko ir labai trumpai apie kitus pasiūlymus susijusius su tarbankiniais mokesčiais. Aš pasisakyčiau už komisijos pasiūlymą dėl teisinio atskyrimo. Taip pat palaikau komisijos pasiūlymą dėl bendrų prekių ženklų kortelių Dabar dėl nuostatos priimti visas korteles, aš manau, mums reikia aiškumo, daugiau aiškumo dėl to, kaip būtų galima šį principą pritaikyti praktikoje, nes gali būti, kad e, pakeitus vienaip e, ar kitaip e, šį pasiūlymą rezultatas gali būti toks pat. Mangi būtų svarbiausia užtikrinti patį tinkamiausią sprendimą visoms pusėms. Toliau dėl PSD Aš pritariu tam, ką sakė prieš mane kalbėjusiai dėl taikymo apimties. Ji turėtų būti kaip galima platesnė. Aš pasisakau prieš pasiūlymus siekiančius nepagristai susiaurinti taikymo sritį. Dėl harmonizavimo praktikos aš pasisakyčiau už bendrą draudimą, nesuteikiant valstybėms narėms galimybės nustatyti savo normų, nes jos pasirinktų laikytis esamos situacijos dėl mokėjimo sąskaitų informacijos. Negalime čia pamiršti domenų apsaugos pareigūno pateiktų pasiūlymų. Aš manau, kad mūsų komitetas turėtų kur kas dažniau kreiptis į šį pareigūną daugeliu klausimų, nes e, asmens duomenys yra naudojami šiandien vis plačiau ir vis dažniau. Dėl atsakomybės klausimo man pačiai reikėtų išsamiau jį pasvarstyti, bet manęs neįtikina pasiūlymai užkrauti naštą TPP vietoj to, kad e, šią naštą neštų bankai. Kitas pastabas aš jau išsakiau. Pirmininkas, ačiū. Sofija. Dabar žaliųjų frakcija. Aš e, tiksiu žodį ponui Gygold. Ačiū. Šiek tiek keistai jaučiuosi dėl PSD2. Pirmiausia, Žan Polbisė vardu e, pasisakysiu, o po to kalbėsiu savo vardu dėl tarbankinių mokesčių reglamento, tiesą sakant, ne savo vardu, o kolegos vardu. Išsakysiu e, frakcijos e, ir šešėlinių pranešėjų nuomonę. Pirmiausia, dėl e, mokėjimo paslaugų direktyvos bendros rinkos paslaugos yra fragmentuotos ir per daug koncentruotos ir nesaugios tiems, kurie atsiskaito internetu. Trečiųjų šalių teikėjai, kurie perleidžia lėšas iš mokėtojo mokančiajam, yra alternatyvos kreditinėms kortelėms ar debitinėms kortelėms. Tai egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse ir tai yra patikima vartotojų nuomonė, tačiau visą tai reikia tinkamai reglamentuoti ir įtraukti Europos teisėkuros sistemą. Siekiant uh, padidinti vartotojų pasitikėjimą, reikia aiškumo paskirstant atsakomybę, ypač kalbant apie mokėjimų saugumą, domenų apsaugą ir atsakomybės ribas. Kalbant apie taikymo sritį, mes manome, kad TPP turi būti įtraukta į taikomos rytį ir e, mūsų tikslas yra tą užtikrinti. Kalbant apie trečią straipsnį ir vadinamą neigiamą taikymos rytį, mes pritarėme komisijos pasiūlymui susiaurinti tą netaikymo sritį, bet mes nesuprantame, kodėl vartotojas nori išbraukti N konstantuojamąją dalį ir 13 konstatuojamąją dalį. Be to mes pritarėme komisijos ketinimui iš naujo e, peržiūrėti trečią straipsnį dėl išimčių telekomunikacijų sektoriui. Ir mes taip pat turime pastabų dėl papildomų paslaugų ir 50 ir 200 eurų slengstinių ribų. Jas reikia pagrysti. Galbūt Europos komisija galėtų pateikti paaiškinimą šiais klausimais. Mes pritarėme išimčiai, numatančiai teisę atstovams įgyti paslaugas ar prekes, už kurias negalima, būt, negalima atsiskaityti grinais pinigais. Čia aš kalbu apie trečios straipsnio A dalį. Tai Prancūzijoje egzistuoja tokie dalykai kaip titrų servis, Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie solidarę ekonomiką. Mes taip pat kvestionuojame išimtis taikomas kelionių keliautojų čekiams. Trečias straipsnis G6 dalis. Mums kelia klausimų ir 37 konstatuojamoji dalis. Pranešėjo nuomonę dėl šio klausimo nes e, tokiu būdu mes žengtume atgal. Toliau dėl apibrėžčių, dėl ketvirto straipsnio. Jautri, jautrus duomenis. Aš niekada nemačiau tokios keisto apibrėžimo, iš kur jis atsirado ar apibrėžiant visą tai dalyvavo ir duomenų apsaugos pareigūnas. Apskritai tai mūsų nuomonė yra svarbus klausimas. Toliau dėl valdymo. 94a klausimas ir 7a konstatuojamoji dalis. Valdymo struktūra, esanti šiandien, nėra pakankama, ji trukdo konkurencingumui ir nepaiso vartotojų interesų. Taigi aš manau, kad su pranešėju galima dar tartis dėl 5a ir 17.4a punktų. Pranešėjas siekia užtikrinti e, suinteresuotųjų šalių aktyvų vaidmenį SEPA valdyboje. Mes taip pat norėtume priminti, kad e, kuriant SEPA teisės aktus e, buvo kalbama apie tam tikrus pažadus. Sofytų turbūt prisimeni, kai mes visą tai diskutavome, komisija buvo pateikusi savo deklaraciją, mes norėtume sužinoti, kur yra teisės aktų pasiūlymai, nes buvo pažadėta juos pateikti. Ir aš norėčiau žinoti, kokia yra padėtis su EPS sudėtimi. Toliau 7a kostojimo dalis 19a4d straipsnis. Vartotojai turi būti geriau informuojami apie savo teises, o komisija turi numatyti tinkamas komunikavimo priemonės, kurios yra numatytos šiame straipsnėje ir konsultuojamose dalyse. E, terminas e, brošiūra nėra galbūt pats tinkamiausias čia yra vartojamas terminas leaflet, gal būtų galima pasirinkti kitą galimybę ir mes nežinome, kodėl vartot, e, pranešėjas nori išbraukti nuorodą į vartotojų apsaugos e, nuostatas 42 konstatuojamoji dalis. Toliau. Leidimų suteikimas 26 e, straipsnis ir 63 straipsnis. Čia mes matome klasikinį konfliktą Esame įstikinę, kad nacionalinės vartotojų apsaugos agentūros turėtų turėti galių veikti tiesiogiai, kai PSP netenkina reikalavimo. Labai keista. 44 straipsnis įrodinėjimo našta informacijos reikalavimams patenkinti neturėtų jį tekti PSP, kaip yra numatyta komisijos pateiktame pasiūlyme. Tai turėtų būti prievolė. Jeigu mes siekiame bendros mokėjimo paslaugų vidaus rinkos, turime numatyti ir vartotojams taikomas bendras taisyklės. Toliau bendra mokėjimo eurais erdvės sąsaja 28a konstatuojamoji dalis Čia turėtume kalbėti apie papildomas sąnaudas. Mes nesame prieš bazinį pasiūlymą, bet mes manome, kad vartotojus reikėtų įtraukti į EBA darbo grupę. Ir mes manome, kad turėtume panagrinėti, koks bus poveikis TPP verslo modeliams. Toliau mokėjimo sandoriai. 76 straipsnius komisijos pasiūlymams mes pritarėme. Reikia panaikinti tam tikras sparga, spragas susijusios su vartotojams. Toliau devintas straipsnis - apsaugos reikalavimai. Mes nesuprantame pranešėjo ketinimo riboti tuos mokėjimus, kurie viršyje 600 eurų, devintas straipsnis. Galbūt pranešėjas galėtų paaiškinti tokios nustatytos ribos logiką, toliau galimybę naudotis mokėjimo sistemomis. Pranešėjas yra pateikęs pakeitimą. Mums atrodo, kad jis yra įtakotas kai kurių e, rinkos dalyvių, Džiro ir Remex. Mes nemanome, kad būtų tinkama numatyti tokias taisyklės, mes turime išlaikyti vienodas veiklos sąlygos. konkrečiai kalbu apie 29 straipsnį. Toliau 53a straipsnis duomenų apsauga. Mums būtų įdomu sužinoti, kodėl pranešėjas pateikė tokį pakeitimą, ar tikrai Prekeiviams reikia tikrinti IBAN, ar tokia tvarka galioja kai kuriuose valstybėse narėse. Mes taip pat turime klausimų dėl teisinės atsakomybės, aš apie tai dabar nekalbėsiu, bet 58 straipsnis inovacijos žalieji visuomet pasisakydavo už atvirus protokolus, kaip Linux pavyzdžiui, todėl mes negalime pritarti pranešėjo požiūrį, kad procedūras ir standartus turi apibriežti PSP. Technologiniai standartai turėtų būti naudojami ir potencialių konkurentų, kad būtų kuriamos naujos mokėjimo sistemos. E, toliau dėl tarbankinių mokesčių reglamento. Dabar perėsiu prie kito dokumento. 0,2 procentai debetiniams kortelėms mums kelia susirūpinimą. Dabar Vokietijoje taikomos normos yra aukštesnės. Tai gali turėti įtakos e, tam tikroms valstybėms narėms šiam, šiame tekste reikia nustatyti, kad valstybės narės turi galimybę numatyti ir žemesnės ribas. Ta reikia labai aiškiai numatyti tekste. Kroatijos kolega sakė, kad kai kuriuose šalise lygis yra žymiai žemesnis, tačiau parlamentas taip pat turi svarstyti žemesnės ribas. Ir svarbu, kad šitie tarbankiniai mokesčiai būtų peržiūrėti laiku ir galbūt sumažinti. Žemesni e, mokesčiai taip pat leistų verslo įmonėms priimti tam tikras mokėjimo sistemas ir tai atneštų daugiau naudos ir e, vartotojams. Svertinio vidurkio metodas pasirinktas pranešėjai yra įdomus, tačiau reikia išsiaiškinti, kaip konkrečiai jį pritaikyti. Kitas dalykas yra susijęs su sąžiningu paskirstimu. Toliau 8 straipsnis bendras prekių ženklo naudojimas. Tai reiškia, kad skirtingi prekių ženklai konkrečioje priemonėje arba kortelėje yra naudojami. Komisija pateikia pagristų įrodymų e, pritarti tokiai galimybei. Tai yra vienas iš būdų realiai užtikrinti konkurencingumą ir didesnį pasirinkimą tarp produktų. Pranešėjas nori tą išbraukti, todėl mažmenininkams ir vartotojams turi būti galimybė pasirinkti pačias efektyviausias mokėjimo paslaugas. Jeigu mes išbrauksime šį straipsnį, dominuojantis dalyviai išstums naujus rinkos dalyvius apskritai jie neturės galimybės patekti į rinką. Ir galiausiai dėl nuostatos priimti visas korteles, dešimtas straipsnis, mes pritarėme komisijos pasirinktai pozicijai, pranešėjas siūlo išbraukti visą tai ir savo paaiškinime jis sako, kad vartotojai praras pasitikėjimą elektroniniais atsiskaitimo būdais, jeigu nebus priimtos jų mokėjimo kortelės, bet tai reiškia, kad mes pasiduodame tom šalims, kurios piknaudžiauja rinką. Jeigu pranešėjas tiki konkurencingumu, mokėjimo kortelė su tokiais nepagrystais tarbankiniais mokesčiais, čia neteisingai gramatiškai parašyta sako kalbėtojas. Vartotojai gali pasirinkti naudotis kitomis kortelėmis, jeigu tokios mokėjimo paslaugos dėl aukštų mokesčių nėra priimtinos. Paskutinis sakinys, kurį perskaičiu, yra gan aiškus. Ačiū ir tikiuosi gero bendradarbiavimo. Ačiū Gygold, ECR vardu. E, suteiksiu žodį kolegijai, kuri pavaduoja Ashley Fox. Um, thank you. Yes, um, Ashley Fox is in the IMCO committee at the moment. Dėkuoju. Mūsų kolega Fox yra IMCO komitete šiuo metu, tad aš e, pabandysiu jo vardu kalbėti labai trumpai. ECR nerima kelia mokėjimų rinkų skirtumai, nes tie skirtumai yra iš tikrųjų pakankamai dideli ir tai yra kliūtis vidaus rinkoje. Dėl mes e, Labai dėkojame pranešėjai už jo atliktą darbą dėl MIF. Mes kaip frakcija esame sunerime, jog jog vartotojas nėra tinkamai apsaugotas ir reikėtų išsiaiškinti, kokios yra kokios būtų pasiekmės, e, jeigu e, 0,3 procento dydžio palūkanos būtų taikomos tais atvejais, kuomet naudojamos kreditinės kortelės, o negrini pinigai ir kuomet sąnaudos būna nevienodos. Mūsų frakcija mano, jog ta riba turėtų būti pakelta aukščiau. Toliau dėl kreditinių ir debitinių kortelių aš sutinku su kolegomis komisija komitetas bandė uh, numatyti čia tam tikrą ribą, tačiau turime remtis konkrečiais faktais. Kita vertus, mes e, turėtume neapsiriboti nacionalinėmis rinkomis. Pranešėjas siūlo labai drąsius dalykus dėl bendrų prekių ženklų naudojimo kortelėse. Bet čia manau, kad reikėtų atsižvelgti į nerimą išsakytą įvairių suinteresuotų pusių. 117 pakeitimų yra pateikta mūsų tikslas dėl mokėjimų paslaugų direktyvos e, Manome, kad čia reikėtų užtikrinti vienodas paslaugas visiems rinkos dalyviams. Mes e, palaik, galime palaikyti didelę pranešėjo pakeitimų e, dalį. Taip pat turime sureguliuoti visus klausimus susijusius su neleistinais mokėjimais. Taip pat sąsaja tarp TPP ir PSP yra vienas iš e, nagrinėtinų klausimų. PSD 2 atrodo apima tokias paslaugas, kurios suteikia vartotojai tam tikrų galimybių tam tikrų naujų galimybių, panaudojant SMS, tomis priemonėmis jau naudojasi tam tikros e, labdaros struktūros, tačiau šitos priemonės, nepaisant to, kad yra susijusios su labai nedidelė piniginė vertė, yra reglamentuojamos dvigubai ir telekomunikacijų teisės aktų ir e, mokėjimų teisės aktų. Mes norėtume, kad e, ponas Fejo atsižvelgtų į tai savo pranešime ir tuomet galbūt galėsime sutikti su pasiūlytais kai kuriais pakeitimais šiuo aspektu. Šiaip dėkojame pranešėjams už darbą. Of EFD, e I give the floor to the representative of both reports. Žodis kolegai iš EFD. Dear colleagues, dear... Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos šešėliniai pranešėjai. Kai keitėmės nuomonėmis, sakiau, kad svarbu užtikrinti skaidrumą ir pagerinti konkurencingumą, kad vartotojai turėtų didesnį pasirinkimo galimybę. Šiandien pasisakydamas aš norėčiau stebėti savo dėmesį į pasiūlymą dėl tarbankinių mokesčių už kortelę grindžiamas mokėjimo operacijas. Aš e, galiu suprasti komisijos norą reglamentuoti tarp valstybinius mokesčius, bet nesu įsitikinęs, kad būtina numatyti iš anksto numatytus tarbankinių mokesčius nacionaliniu lygiu. Kalbu apie mokėjimus vienoje šalyje. Ne mes turime spręsti dėl tokių mokesčių. Jeigu reikėtų teisės aktų pasiūlymų kurie būtų taikomi nacionaliniu lygiu ir taikomi valstybėse narėse, tai tokį, tokius sprendimus turėtų priimti pačios valstybės narės. Mes turime e, kalbėti apie tarbankinių mokesčių lygius, kuriuos yra numačiusi komisija. Mes galime pakengti verslo modeliui. Kažkas visada turi sumokėti už suteiktas paslaugas, o jeigu mes suvienodinsime mokesčius, turėtume siekti kad sąnaudos vartotojams neišauktų o ir taip pat, kad įmonės galėtų išsaugoti savo taikomus verslo modelius. Aš pritariu pranešimo projektui, tai daliai, kuriame sakoma, kad komisija turėtų pateikti ataskaitą dėl to, kaip šis dokumentas yra įgyvendinimas ir kokias pasiekmes jis atneša vartotojams. Kai mes tvirtiname pasiūlymus, turime pagalvoti ir apie jų poveikį uh, kasdieniam vartotojų gyvenimui. Dėl kelių prekių ženklų naudojimo ir sistemos bei apdoromą paslaugą teikiančių subjektų atskirimo aš pritariu komisijos nuomonė ir galiausiai noriu pasakyti, kad šis dokumentas tikrai turės įtakos vartotojams ir jų pasirenkamoms mokėjimo paslaugoms. Mes turime atsargiai nagrinėti šį dokumentą niekur neskubėdami. Aš norėčiau, kad būtų atidėtas terminas e, teikti pakeitimus. Dabar numatytas terminas pakeitimams pateikti yra nepakankamas. Net ir trumpas šio termino atidėjimas būtų labai naudingas. Pirmininkas, ačiū. Aš suprantu, kad komisijos atstovai norėtų pasisakyti. Ar ir konkurencingumo ir vidaus rinkos atstovai, ar tik vienas jų? Ačiū. Aš manau, kalbėsiu konkurencingumo generalinio direktorato vardu dėl reglamento, o mano kolega pasakys dėl direktyvos. Ačiū už pateiktą pranešimą, už įdomias diskusijas ir galimybę e, paaiškinti pateiktą pasiūlymą. Aš norėčiau grįžti prie išeities taško. Kodėlgi reglamentas buvo pasiūlytas, mes kalbame apie slaptus mokesčius. Vartotojai galvoja, kad jeigu jie atsiskaito kortelę, tai nieko nekainuoja. Ir jie mano, kad tokią naudą atneša atsiskaitimas kortelė, bet realybė yra tokia, kad tai nėra nemokama. Mažmeninkas už tai sumoka, mažmeninkas netiesiogiai sumoka mūsų bankui ir ta suma, kurią sumoka mažmenininkas, yra labai įvairi. Pavyzdžiui, jeigu Belgijoje atsiskaitome, tai mažmenininkas mokės 5 centus, jeigu mes atsiskaitysime American Express kortelę, tai sumokėta suma bus 2 eurai arba 3 eurai, jeigu suma siekia 100 eurų už prekę. Be to, reikia sumokėti ir kitus mokesčius už master kortelę, visa kortelę, debetinės korteles ar verslo korteles. Taigi, vartotojas atsiskaito kortelę, padaro mokėjimą, o mažmeninko sumokama suma yra skirtinga. Ji priklauso nuo valstybės narės, taip pat ir nuo kortelės tipo. E, Belgijoje e, mokesčiai nėra tokie dideli, tačiau Lenkijoje jie gali būti dešimt kartų aukštesni. Konkurencingumo bylose Mes prašome paaiškinti tokius skirtumus, kodėl verslo kortelės tai brangiai kainuoja, kodėl debetinės yra žymiai pigesnės, kodėl yra valstybių narių, kuriuose nėra tarbankinių mokesčių apskritai ir mes niekuomet negavome gerų, tinkamų įrodymų nei dėl kortelių tipų, nei dėl skirtumų egzistuojančių tarp valstybių narių. Tokia yra problema šiandien Europoje. Mažmenininkai taip pat susiduria ir su kitomis problemomis. Mokesčiai yra įvairūs ir jeigu jie yra įsisteigę aukštų mokesčių šalyje, jie negali to išvengti, jie negali persikelti į kitą šalį, kurioje mokesčiai yra mažesni, kaip kad gali padaryti vartotojai. Jeigu mažmeninkas persikelia į šalį, kurioje mokesčiai yra mažesni, tuomet mokėjimo schemos yra tokios, kad jie turi mokėti tokias pačius mokesčius, kuriuos jie moka uh, pirminėje savo šalyje. Ir tai yra reali problema, ypač jeigu mes žiūrime į naujus rinkos dalyvius. Nauji rinkos dalyviai susiduria su tam tikromis problemomis. Skirtingose šalise reikia mokėti skirtingus mokesčius, taigi vienas verslo modelis yra nebepritaikomas. Ir čia kalba eina ne tik apie uh, atskaitimus kortelėmis, bet ir internetinius atskaitimus bei atskaitimus mobiliaisiais e, įrenginiais. E, taigi problema yra susijusi ne tik su konkurencija, bet ir su vartotojų apsauga. Aš pradėjau savo pasisakymą nuo to, kad mes, vartotojai, manome, kad atskaitimas kortelėmis nieko nekainuoja, tačiau taip nėra už tą moka mažmenininkai, o mes, vartotojai, mokėdami už prekes ir paslaugas, turime sumokėti didesnę kainą, nes mažmenininkai už mus moka tuos mokesčius. Nemokamų pietų niekuomet nebūna, tai padidina galutinę paslaugų ir produktų kainą. Taigi vartotojai, kurie atsiskaito grinais arba pigiamis debetinėmis kortelėmis, netiesiogai finansuoja turtingesnius vartotojus, kurie atsiskaito kreditinėmis kortelėmis arba kitomis brangesnėmis kortelėmis. Ir bankai siekia, kad klientai naudotųsi kortelėmis, kurios atneša bankams daugiau naudos. Taigi tai yra susijęs su vartotojų apsauga. Siekiama, kad būtų dažniau atsiskaitoma kreditinėmis kortelėmis ir kortelėmis apskritai. Tačiau negali būti taip, kad e, menkiau pasiturintis e, mokėtų už turtingesnius e, vartotojus. Todėl mes turime galvoti apie pernelik aukštus mokesčius. Tai tiek trumpai apie šio pasiūlymo prieš istoriją. Komisija yra parengusi dviejų puslapių informacinį bukletą, nes klausimas yra sudėtingas, yra daug klaidinančios informacijos. Sakoma, kad šis pasiūlymas nebus naudingas vartotojams. Jis gali būti nelabai naudingas tiems vartotojams, kurie naudojasi prašmatnėmis kortelėmis. Todėl mes parengėme dviejų puslapių dokumentą ir aš tikiuosi, kad mes galėsime jį ir išplatinti. Na, kad ne, nekalbėčiau per, per ilgai, mes teikiame šios pasiūlymus. Pranešėjas kai kurios jų svarsto išsameu. Iš tiesų, regis, kad su tokiamis pataisomis e, reglamento pasiūlymas nebepasieks e, pirminių tikslų. Konkurencingos bylos e, pasiekė laimėjimų dėl dviejų mokėjimo sistemų Ir tuomet tai reiškia, kad, e, reglament, kad teisės aktas nesuteiks jokios papildomos naudos palyginus su to, ką sistema siūlo. Tad e, problemos gali būti identifikuotos, bet nebūtinai bus išspręstos. Ir dabar galim pastraipsniui žiūrėti tuos aspektus, kuriuos siūloma pakeisti. Galbūt pirmas dalykas būtų e, tarp valstybinio įsigijimo apibrėžimas. Šis apibrėžimas e, bus e, susiaurintas ir e, čia bus kalbama tik tai apie tokius atvejus, kuomet kortelė yra naudojama kit kitoje valstybėje starėje, o ne kuomet prekės yra siunčiamos į kitą valstybę. o ne tuos atvejus, kuomet prekybininkai vyksta į kitą valstybę narę. Tad čia galėtų būti tam tikrų nesusipratimų, nes norime, kad vidaus rinka funkcionuotų tinkamai ir kad mažmenininkai tuo pasinaudotų, tad būtų gerai, kad e, tarp valstybiniai sandariai apimtų taip pat mažmeninės e, e, operacijas, kuomet e, jos yra atliekamas kitai valstybėje narėje. Kitas e, dalykas ir e, Tai buvo pasiūlinta komisijos. Čia kalba sukasi apie uh, 0,2-0,3 uh, procentus, apie tokią rybą. Ir čia yra siūlomas tam tikras vidurkis ir mes e, matome, kokios to gali būti pasiekmes. Mes žinome, su kokiais konkurencijos atvejais jau esame susidūrę praeitįje ir žinome, kad tai labai jautrus aspektas. Kai kuriais e, atvejais, tam, tam tikrų sandorių atveju būtų e, tai, taikomi kit, kitokie komisiniai mokesčiai. Ir čia turėtume įsitikinti, ar yra laikomasi tų vidurkių. Teisės akte turi, būtų, turi būti numatyta, jog valstybėse narėse bus reguliuojančios struktūros, kurios tikrins e, padėtį. Tai yra pakankamai didelė našta valstybėms narėms. Tačiau e, kitas klausimas čia būtų, kaip mes apibrėšime šiam ir, ir įvairiems sektoriams kaip mes, kokį principą mes čia taikysime, ar kiekvienam bankui, ar valstybėms narėms, kiekvienai valstybei nariai, kol kas yra sunku atsakyti į tą klausimą. Mes kol kas norime taikyti absoliučią ribą. Jeigu iškyla problemų dėl labai didelių ar dėl labai mažų mokėjimų, tai galima numatyti fiksuotą mokestį. Tačiau mes manome, kad tokia absoliuti fiksuojama riba čia būtų vis dėlto tikslingas dalykas. Mes taip pat turim pagalvoti apie vartotojų pasitikėjimą, nes uh, Jeigu paslaugos kainuoja prekybininkams e, brangiai, jie galbūt e, tam tikrą formą finansiškai skatina e, ištikimus klientus. Tie vartotojai, kurie ne išnaudoja ar nepasinaudoja ši, šitais privalumais, jie finansuoja juos kitiems vartotojams. Tai reikėtų taip pat, čia reikėtų taip pat numatyti galimybę ir e, taikyti didesnį komisinį mokestį. Todėl mes e, čia sutinkame su to, kas e, siūloma. Toliau bendrų prekių ženklų naudojimas kortelėse. Bet kuriuo atveju bus žmonių, kurie skusis, bus e, e, lauk, laukimo trukmė galbūt didesnė. Bet, e, bet kuriuo atveju ekonomika funkcionuoja veiksmingai, jeigu tas, kuris moka, tai yra arba vartotojas, arba prekybininkas gali tinkamai pasirinkti. Tai turi būti ne bankai, nes e, bankai gali savo pajamas didinti nematomų komisinių mokesčių būdu. Tad reikėtų, kad pats prekybininkas čia turėtų pasakyti, kad pasakytų čia savo žodį arba vartotojas ir prekybininkų neturėtų būti teikiama pirmenybė vartotojo atžvilgių. Pirmininkas, galbūt galite jau apibendrinti, nes mums lieka tik tai keletas minučių. Paskutinis aspektas dėl sankcijų. Ir dėl galimybės pasipriešinti sankcijoms. Reikėtų stengtis uh, užtikrinti veiksmingą sprendimą. Mes uh, siūlome priemonės, kurias reikėtų taikyti netarp valstybinių lygmenių. Dėkoju. Dabar žodis vidaus rinkos atstovai. Kalbėsiu trumpai. Tadidu. <clears throat> E, vartotojų apsauga, saugumas mokėjimų, taikant direktyvą ekonominiams subjektams, kurie yra e, aktyvūs e, mokėjimų rinkose. Tačiau tai nebuvo e, taikoma mokėjimo institucijams ir mes siūlome įtraukti PS, PD2, nes antraip vartotojai negali prašyti saugo, apsaugos iš Europos sąjungos pusės, o turi, tok, o turi būti numatytos tokios taisyklės, kaip numatyta jų konkrečioje sutartyje. PSD2, e, PSD2 numatys apsaugą online e, labiau, taikant daugiau duomenų identifikuoti klientą kadangi Europoje labai daug internetą vartoja žmonių, bet žmonės labai e, santūriai žiūri į tokius mokėjimus. Mes e, legalizuojame tai, kas rinkoje jau yra ir tai yra tiek prekybininkų, tiek e, iš to išlošia tiek prekybininkai, tiek vartotojai. Labai svarbu surasti teisingą pusiausvyrą tarp e, įvairių interesų, tarp um, vartotojų, tarp TPP. mokėjimo paslaugos turi būti saugios ir manau, kad pagal tuos pasiūlymus, kuriuos gavome, kaip tik tais to ir pasiekiama. Reikėtų žiūrėti, kad neiškiltų naujų e, barjerų, naujų kliūčių. Dar e, papildomos išlaidos, kurios, apie kurias kalbama apie e, PSD2. Galima leisti tas papildomas išlaidas, tačiau tik tais kai kuriais atvejais. E, Mes nelabai daug turime laiko, e, bet labai nekantriai laukiame, kada pradės konkrečiai bendradarbiauti e, visi bendra pranešėjai. Ačiū, aš esu įsitikinęs, kad taip ir bus. E, trumpai keletas komentarų iš mano pusės. Visi pranešėjai ir Ehm, šešėliniai pranešėjai sakė labai įdomių minčių, sutinku su ponu Baldini, kad, reikia, kad kūrėme vieningą ir efektyvę sistemą, visi tam pritarė. Sofi, e, pritariu jai, labai svarbu, kad e, ne tik tais dabartiniams sistemoms būtų sukurta mokėjimo ta sistema, kurią kūrėme, bet ir ateities sistemomis. Dėl trišalės mokėjimo sistemos labai gerai, kad diskutuojame apie tai, reikėtų ieškoti tokio atsiskaitimo būdo, e, e, kad e, būtų atitinkamai apibrėžiamos rinkos dalis ir reikėtų atitinkamo ir sprendimo ieškoti. Sutinku su Kobaldi, tiek e, e, Sofija, tiek Žalieji, tiek Sampo e, kėlė panašų klausimą, reikėtų padaryti taip, kad Sampo būtų ne, neprivaloma sistema, o savanoriška sistema. Kaip ir Kobaldi, aš manau, kad reikėtų ieškoti čia aiškesnių formuluotų. E, dėl bendro prekių naudojimo, dėl bendrų prekių ženklų naudojimo. Taip pat sutinku su žaliaisiais, kurie sako, kad labai sunku e, su kurti e, vidurkius, o ne absoliučias vertes bet pabandykime įsijausti į tai, ką patiria kiekvieną dieną vartotojai ir tada pamatysime, kad lengviau e, atsiskaityti kreditinę kortelę negu kitokiomis kortelėmis, sakykime, e, debetinėmis. Visiems norėčiau padėkoti už pasisakymus, Komisijai taip pat norėčiau padėkoti už komentarus ir jokių abejonių man nebeliko, kad visi kartu tikrai surasime sprendimus, subalansuotus ir efektyvius sprendimus visoms iškylančioms problemams. Dėkoju kolegai Feju, e, kurio taip pat buvo aptariamas pranešimas. Agradecer por este debate, vou ser muito, muito breve, na medida em que já deveríamos ter terminado quase há